Buenos días. Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Turime keletą gan užimtų dienų. Darbo tvarkė gan įtempta šia, šiam eiliniam Libe komiteto posėdžiui, skaitant ir koordinatorių posėdį, kuris vyks rytoj po rytinės, rytinio posėdžio. Taigi pirmiausia, tvirtinkime darbo tvarkę. Pirmiausia, gavę esame prašymą pakeisti darbo tvarkės projektą, kurį turi patvirtinti komitetas. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės pakeitimai. Būtų už tai kokie, aš juos dabar ir išvardinsiu. Pirmiausia, atidėti aštuntąjį darbo tvarkės punktą, tai yra klausimas susijęs su pranešimu kuris yra rengiamas dėl Rumunijos, dėl bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo. Taip pat esame gavę ir kompromisinių pakeitim, kompromisinius pakeitimus dėl Makavai pranešimo dėl nus, nus, į, e, pajamų iš nusikalstamos veiklos užšaldymo. Tai yra papildomas klausimas, kurį norėtumėme pridėti prie darbo atvarkės. Tada ketvirtas Eurotek atidėtas yra klausimas, bent jau yra prašoma jį atidėti svarstyti ir jį aptarti po devintojo punkto 20 po 12. Po 12 val. 20 minučių būtų numatytas šis šio klausimo svarstymas. Ponas Dehamera. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs ką tik pasakėte, kad devintasis darbo tvarkės punktas bus svarstomas, tiksliau ketvirtasis darbo tvarkės punktas bus, bus svarstomas po devintojo ir aš tam nepritariu, kadangi aš esu susiplanavęs kitų dalykų šiandienai. Dėl reglamento 539 aš būtent dėl jo norėčiau pasisakyti, dėl to norėčiau, kad darbo tvarkės punktai liktų tokie, kokie yra. Pirmininkas. Kągi prašymas atidėti svarstyti šį klausimą yra susijęs tik su Makovei pranešimu, o jūsų klausimas lieka toje pačioje darbo atvarkės vietoje. Taigi šį rytą mes jį svarstysime, jisai nėra, jo svarstymo laikas nėra keičiamas. Dar norėčiau šiek tiek daugiau informacijos pateikti apie siūlymus. Aš kalbėjau apie septintą Makintają pranešimą dėl Europos saugos. Jis yra atidamas šeštai valandai, nes to paprašė e, pranešė. Tai yra penkioliktas klausimas e, dėl tikrinimo paslaugų irgi atidėtas kitam, kaip sakiau, vėlesniam laikui. Dabar pranešėja paprašė, dėl keturio, kad 14 punktas būtų atidėtas Europolo priežiūros valdybos ataskaita irgi atidėta vėlesniam posėdžiui. Tai yra tokie pasiūlymai, kurie buvo pateikti ir to paprašė atitinkamų pranešimų autoriai. Pone Latvar, dėl vedimo tvarkos. Gal galėtumėte paaiškinti, kuomet Eurodak klausimas bus svarstomas, iki kokio laiko jis yra atidėtas? Aš prašyčiau dėl Makovei pranešimo, dėl dėrybų ir padėties svarstymą atidėti po devintojo punkto kelioms valandoms bus atidedamas šis svarstymas. 12.20 maždaug, ponia Dži. E, ponios Makovei klausimas bus svarstamas kurią valandą, ponia pirmininkė? Ar būtų įmanoma po pietų jį aptarti? Ar būtų įmanoma atidėti Makovei pranešimo svarstymą į popietinį posėdį? tiesiog bus pristatoma situacija, kaip vyksta dėrybos dėl Makovei pranešimo. Bet Makovei pranešimas yra dėl, ir dėl konfiskavimo. Taip, taip, yra keli Makovei pranešimai. Pirmiausia yra konfiskuotų, konfiskuotų pajamų užšaldimas. Tiesiog yra įtraukiamas šis klausimas į šiandienos posėdį. tiesiog bandoma taip pakoreguoti darbo atvarkę, kad būtų įtraukiamas mokyviai pranešimas dėl e, įplaukų iš nusikalstamos veiklos užšaldimo. Taip, aš tam pritariu, bet norėčiau paprašyti tą klausimą svarstyti po pietų. Po pietų, man atrodo, kad e, ponia Makovei yra numačiusi įtraukti savo klausimo svarstymą į rytinį posėdį. Ar, ar ne taip? Dėl Eurodako, antrasis Makovei pranešimas. Jis yra įtraukiamas po devintojo punkto. Po 12.20 jis yra svarstamas. Taip, aš suprantu, e, kad Eurodakas svarstamas iš ryto, bet aš norėčiau, kad e, konfiskuotų pajamų iš nusikalstamos veiklos užšaldimas e, būtų svarstamas po pietų. Ar būtų įmanoma? padaryti. 615. La possibilité. Kągi, ar įmanoma po 6.15 svarstyti šį klausimą, jį įtraukti į darbo tvarkę svarstymui po 6.15, o balsuotumėme tuomet rytoj dėl Makovei pranešimo, dėl pajamų iš nusikalstamos veiklos konfiskavimo. Turime palikti laiko balsavimo sąrašų parengti ir tikriausiai būtų geriau aptarti klausimą iš ryto, ne po pietų, kad parengtumėm, turėtumėm laiko parengti balsavimo sąrašą. Tai gal galima anksčiau kažkaip po pietinėme posėdėje tą klausimą apsvarstyti. Pažiūrėsime. Pažiūrėsime, jeigu atsiras galimybė kažkaip įtraukti į darbo tvarkę po pietų, tą padarysime. Bet turime pirmiausia apsispręsti, ar įtraukiame šį klausimą į darbo tvarkę ar ne. Nes čia kol kas yra tik siūlymas. Pone Weber. Pirmininkė, aš jau vakar nekartą išsakiau, kad esu visiškai sumišusi dėl šiandienos darbo tvarkės. Ne dėl rydienos, bet dėl šiandienos darbo tvarkės. Yra klausimų, kurie staiga atsirado darbo tvarkėje. Komisija neprašė jų įtraukti, nei koordinatoriai prašė jų, įtra, juos įtraukti į darbo tvarkę ir tokio sprendinio neprėmėme. O darbo tvarkės projekte, kurią gavome praeitą savaitę, buvo numatytas klausimas, kuris turėjo būti patvirtintas, būtent diskusija dėl Makovei pranešimo bet buvo parašyta, turi būti patvirtinta. Iš manęs, iš Rui Tavareš, iš ponovos, iš ponios Holmeier gavome prašymų aptarti kompromisinius pakeitimus nes kiekviena, kiekvienai politiniai frakcijai kyla problemų dėl tų kompromisinių pakeitimų. O dabar vyksta dar keistesni dalykai. Gal galėtumėme galiausiai apsispręsti dėl darbo atvarkės nes visi turime įsipareigojimų ir kitų darbų. Kas čia per darbo tvarka? Pone Weber, aš kaip pirmininkas turiu laikytis taisyklių ir jeigu frakcija ar pranešėjas siūlo atidėti klausimo svarstymą, aš tiesiog turiu tą pasiūlyti visam komitetui ir pats komitetas tada apsisprendžia. Pirmininkė, aš atsiprašau, bet kituose komitetuose šiame parlamente darbo tvarkė visuomet rengiama kartu su koordinatoriais ir visi tiksliai žino, apie ką eis kalba. Taip yra čia. Jūs puikiai žinote vyksta įprasnė koordinatorių posėdžiai ir mes nuolatos aptarinėjame kiekvieną klausimą labai atidžiai. Taigi jūs puikiai žinote, kad tai yra faktiškai labiausiai užimtas parlamento komitetas ir kartais taip jau atsitinka, kad pranešėjas ar kokia tai frakcija pasinaudoja teisę, teisę ir pasiūlo atidėjimą, jeigu jūs prieštaraujate tam. Jeigu pradėsime diskusijas, Pone Weber, jeigu jūs prieštaraujate, galime balsuoti komitete, pasižiūrėti, ar patvirtiname darbo atvarkės pakeitimus ar ne. Nes turime darbo atvarkę, buvo pasiūlyti jos pakeitimai. Pakeitimai buvo pasiūlyti prieš kelias dienas. Prieš tris savaitės buvo išsiuntinėta darbo atvarkė. Ir jeigu atsiranda pakeitimai, tuomet, na, taip yra dėl to, kad juos pasiūlo patys pranešėjai. Taigi balsuokime, ar pritarėme pakeitimams ar ne. Balsuokime. Nes čia yra reikalo esmė. Pirmininkė, gal galėtumėte atsakyti į klausimą, ar bus diskusijos dėl siūlomų kompromisinių pakeitimų dėl Makovei pranešimo, dėl konfiskavimo. Ir sakykite, apie kurį Makovei pranešimą kalbate, nes jų yra labai daug dabar. Taigi klausimas, ar šiandien vyks diskusijos? Aš nesu šešėlinė pranešėja, bet aš visiškai pritariu išsakytai minčiai. Kaip ponia Weber sakė, visoms politinėms frakcijams kyla problemų dėl kompromisinių pakeitimų, dėl konfiskavimo Makovei pranešimo. Ir joje naujosėje, nu, jūsų naujoje darbo tvarkė sakoma, kad galima, gali būti svarstomi tie kompromisiniai pakeitimai. Taip, mes tą siūlėme, tačiau konkrečiau viskas turi būti surašyta. Pone Latvart, aš dabar papasakosiu situaciją. Jeigu mes įtrauksime kompromisinių pakeitimų svarstom, svarstymą dėl Makavai pranešimo, dėl pajamų konfiskavimo, tą galime daryti šyrit, jeigu atidėsime aštuntąjį punktą, kai buvo siūlyta. Dėl Rumunijos pažangos ataskaitos. Dėl, jeigu atidėsime Rumunijos klausimą, turėsime laiko Makovei pranešimui apsvarstyti, bet turime apsispręsti, aš tiesiog siūlau sprendimą ir galime mes balsuoti. Pažiūrėkime, ar jums tai yra primtina, ar primtini yra darbo tvarkės tokie pakeitimai. Tokia tvarka. Jeigu manęs paprašo pasiūlyti pakeisti darbo tvarkę, tuomet aš siūlau jums, o jūs apsisprendžiate. Taigi klausiu, ar pritarėte 8 klausim, punkto atidėjimui, ar pritarėte tam? Taip. Dabar at, liko laiko kitam, kitam klausimui, Makoviai pranešimui. Ir galime 11 valandą aptarti Makoviai pranešimą nes dabar atidėjome aštuntąjį e, klausimą. Ar pritarėte, kad šis Makovei e, klausimas dėl e, nusikalstamos veiklos įplaukų konfiskavimo būtų aptariama šyryt? Taip, puiku. Dabar septintasis darbo atvarkės punktas. Visa kita yra atidėta, nes taip siūlė pranešėjai. Dabar Dabar pabandysime Makovai pranešimą įtraukti į rytinio, pos, rytinio posėdžio darbo atvarkę. Dabar pirmininko pranešimą jau nėra. Pranešėjų paskirimas, kaip žinote, Judith Argentini paskirta pranešėja dėl direktyvos pasiūlymo dėl finansinės sistemos panaudojimo pinigų plovimo tikslais, įskaitant ir terorizmo finansavimą. Ponės Argentini taip pat buvo paskirta pranešėja dėl direktyvos dėl finansinių sistemų naudojimo, užkitimo kelio finansinių sistemų naudojimui e, pinigų plovimo ir teroristinės veiklos tikslais. Taigi galime dabar patvirtinti kitų posėdžių protokolus vykusių posėdžių protokolus, esate su jais susipažinę ir tikiuosi, kad neturite pastabų. Taigi, laikome protokolus patvirtintais. Dabar pirmasis esminis darbo atvarkės punktas, tai yra ketvirtasis situacija dėl vykstančių tarp institucinių dėrybų teisėkuros procedūrose. Dies Demera pranešimas pirmiausia dėl vizų, kertant išorės sienas. Taip pat Antonesku pranešimas dėl galimybės gauti advokato paslaugas, dėl kriminali baudžiam, baudžiamosios veiklos ir procedūrų standartų suteikiant ir atimant tarptautinę apsaugą. Taigi pirmiausia, suteiksime žodį pranešėjams, jie pristatys situaciją dėl dėrybų. Ponas Demera. Ačiū, ponė Pirinkė. Norėčiau pakalbėti apie 359 reglamento keitimą. Ir pradėsiu nuo to, kur baigiau. Aš kalbėjau labai ramiai. Tačiau esu ryštingai nusiteikęs dėl pasiūlymo turinio turiu pasakyti, kad tarybos pasiūlymai, tarybos pozicija, kurią pristatė pirmininkaujantį valstybę šiuo konkrečiu klausimu, yra neprimtina, netoleruotina, neteisėta, įžeidžianti šiam parlamentui. Šį parlamentą įžeidžianti. Taip pat e, ten visiškai nerodoma pagarba parlamentui atsižvelgiant į, palyginant su ankstesnėmis pirmininkančiomis šalimis. Ir norėčiau papasakoti Libę komiteto nariams, kokie yra tie pasiūlymai ir kokia situacija po naujausių įvykių, ypač dabar perėmus pirmininkavimą Airijai. Kaip praeitą kartą jums pasakojau apie situaciją komitete, kokia, kokia padėtis ir kad toliau noriu tęsti dėrybinius įgaliojimus, kuriuos man suteikė Libė komitetas. Į, nuo to laiko įvyko tam tikrų dalykų ir tai reiškia, Ir tai reiškia, tai kas buvo numatyta sausio mėnesį iš darbo tvarkės buvo išimta. Aš esu įsitikinęs, kad tarybo, buvau įsitikinęs, kad taryboje bus priimtas sprendimas iki kalėdų, ypač dėl abipusiškumo principo ir deleguotojų aktų, įgyvendinimo aktų ir panašiai. Ir tikėjausi, kad gruodžio 19 korepere bus dėl to balsuojama. Tačiau dėl to, kad truko vienbalsiškumo ir dėl pačios komisijos pozicijos, taryba nusprendė išimti klausimą iš darbo atvarkės. dėl tokio pasikeitimo mes su šešėliniais pranešėjais nusprendėme padaryti tą patį, irgi palikti savo laiko pamastyti apie tai, kas įvyko ir ko dar galime tikėtis. Tai faktiškai yra pavojingas precedentas, kurį nustatė taryba ir gruodžio mėnesį buvo aptartas dokumentas, buvo atsižvelgiama į susitarimus, kurie buvo pasiekti kitoms, pirmininkavus kitoms šalims. Uh, Ir tikrai kai kurios šalis paskutiniu momentu nepritarė tam tikriems e, pasiūlymo aspektams. Ne vien tik tai abipusiškumo principui, bet ir suspendavimo mechanizmui. Nors tai jau buvo gan plačiai aptarta ir buvo vienbalsiai sutarta dėl to. Taigi mes nusprendėme, kad jau Danijos pirmininkavimo metu, birželio mėnesį, viskas buvo nuspręsta. Tačiau, kadangi susitarimas žlugo, teisingumo vidaus reikalų e, tarybos posėdis įvyko, pirmininkaujant jau Airijai, kuomet jie pateikė naują pasiūlymą dėl abipusiškumo mechanizmo, jie parengė naują tekstą, kuris absoliučiai skyrėsi nuo to, dėl, dėl ko mes sudėrėjomės likščioliai, lik, lik, lik to momento. Ir pirmininkaujantį šalis aiškiai parodė, jog absoliučiai ignoruoja Kipro pastangas. Naujasis pasiūlymas naudoja gan įdomius žodžius. Tam tikrus uh, automatinius aspektus, tačiau jie yra ribojami laike Ir tai prieštarauja tam, kas siūlė parlamentas ir, kiek žinome, komisija. Taigi susiklostė nauja padėtis. Na ir pirmininkaujanti šalia, šalis visiškai atspindi tik savo asmenę poziciją, o ne visos tarybos poziciją. Dėl abipusiškumo grįžtama tarsi prie gruodžio mėnesio teksto, yra vykdymo ir deleguotieji aktai pasirenkami, tačiau jie atsisako daryti nuorodą į procentus ir nustatyti kažkokį tai bazinį šešių mėnesių laikotarpį prieš atmetant vizos reikalavimus. Ir pirminkantį valstybę naiviai tikėjusi, kad jeigu bus pasiektas sutarimas dėl suspendavimo, tuomet kad jos galės palengti tarybos narės e, savo pusėn dėl abipusiškumo principo. Tačiau visas tas požiūris yra nepriimtinas. Na ir tai, ką parengė parlamentas, šiuo klausimu buvo labai svarbu, konstruktyvu ir panašiai. Taigi esame nusivylę dėl tarybos e, požiūrio pokyčių, dėl to neįmanoma susitarti iki 11 metų gegužės mėnesio turėjome 21 mėnesį dėryboms. Ir keitėsi pirmininkaujančios valstybės. Danija, Kipras, Airija vyko trilogo posėdžiai šešėlinių pranešėjų susitikimai, techninio pobūdžio posėdžiai, kuriuose dalyvavo ir teisėkuros patarėjai, asistentai. Ir taip pat kalbėjome su parlamento teisininkai, su lybės sekretorijatu. Taip pat aš pats susitikau su komisare Malström Strasbūrė šį mėnesį ir taip pat nusintėme mes laišką kartu su ponia Malström, pirmininkaujančiai valstybei ir valstybėms narėms ir po to laišką pasirašė ir visi šešėliniai pranešėjai. Taigi, mano manimu, tie mano veiksmai kalba patys už save ir rodo, kiek suinteresuoti mes esame pasiekti visoms šalims primtino susitarimo. Komisija irgi yra nusivylusi, ne visuomet mes susitardavome dėl bendros pozicijos, tačiau be jokių abejonių komisija e- elgėsi labai nuosekliai. Na ir nebūtinai elgiantis nuosekliai įmanoma susitarti, bet bent jau mes žinojame, kokia yra komisijos pozicija, o dėl tarybos uh, to pas, apie tarybą to pasakyti negaliu, nes jų pozicijos nuolatos keitėsi ir buvo prieštaraujančios. Tai dėl ko sustarėme birželio mėnesį pirmininkaujant Danijai, netiko Kiprui, tai dėl ko sustarėme su Kipru, netiko Airijai. Kaip vakar paminėjo kai kurie kolegos, na, darome prielaidą, kad visi esame suaugę žmonės ir visi primame teisės aktus Europos labui, o tarybos požiūris, man atrodo, rodo visiškai ką kitą. Negalime taikstyti su tuo, kad viena vertų žmonės kalba apie tai, koks svarbus yra abipusiškumas ir staiga galima, gali pateikti visiškai neprimtiną pasiūlymą. Galėčiau pateikti tų prieštaravimų pavyzdį. Tarkim, 3A, kam pritarė taryba. Ten yra teigiama, kad visos valstybės narės turi bendrai sureaguoti ir pateikti bendrą atsakymą susikloščius situacijai, e, kuri, veik, paveikia, kuri aktuali visai ES, tam, kad jų kad jų piliečiai, su jų piliečiais nebūtų elgiamasi skirtingai. Taigi abipusiškumo principas vizų politikoje yra esminis principas ir jo reikia laikytis santykiuose su trečiosiomis, trečiosiomis šalimis, tam, kad ES išsaugotų savo pasit, pat, pasit, patik, pasitikėjimą ir kad tai būtų naudinga ES piliečiams. Taigi turime štai tokią formuluotę konstatuojamoje dalyje ir staiga yra jau tekste kalbama apie automatinį ketverių su pusę metų laikotarpį. Tai čia faktiškai sutampa beveik su komisijos kadencijos laikotarpiu. Ir dabar ta įgyvendini, tos įgyvenimo galios suteikiamos tarybai įtraukia ir valstybės narės į e, abipusiškumo mechanizmą, atsižvelgiant į tam tikras tam tikrus jautrius aspektus dėl vizų suspendavimo ir horizontalių e, padarinių visoms valstybėms narėms. Kolegos, partneriai Šengeno zonoje ir visoje Europos Sąjungoje, ypatingai kalbant apie išorės santykius, čia citatos pabaiga. Kai pradėjome dėrybas, visi susitarėme, kad klausimas yra jautrus ir svarbus, ypač jis jautrus politinė prasme, ne tik valstybėms narėms, bet ir kitoms institucijoms, ypač mūsų parlamentui. Nieks negali pamiršti, kad esame teisės aktų prieimėjai ir negalime taikstytis, kuomet esame išmetami iš žaidimo, kai mums priklauso teisėkuros įgaliojimai pagal Lisabono sutartį. Pa, taryba mus išstumė, tarsi mes visiškai e, čia neturime nieko bendro. Vakar vakare vyko galutinis šešėlinių pranešėjų susitarimas, mes vienbalsiai sutarėme komiteto kolegoms pasiūlyti štai ką - balsuoti kovo 20 dieną, kad mūsų tarnybos, mūsų darbuotojai kartu parengtų naują susitarimą, kuris atspindėtų tarybos poziciją, kuri jau buvo išsakyta ne kartą. Na, o pagrindinė mintis yra ta, kad institucinis bendradarbiavimas ir institucijų lygybė, šis principas turi būti gerbiamas. Taigi, pirmininkė, sakiau, kad pradėsiu savo, baigsiu pastabas taip, kaip ir pradėjau. Aš labai apgailestauju, kad taryba pateikė tokį neteisėtą pasiūlymą ir sakau, sakau tikrai neteisėtą, kuris įžeidžia mūsų parlamentą. Ir kuomet balsuosime, turėsime dar kartą panalizuoti suspendavimo klausimą. Ir galbūt netgi teks jį susijęti su deleguotojų aktų klausimu. Taigi tiek. Ačiū pirmininkė. Formė kontundent. Dėkoju Jums. Jūs iš ties labai aiškiai e, kalbėjote, taip pat ir apie laiko terminus. Tokia yra situacija, kalbant apie dėrybas. Aš dabar nenorėčiau diskutuoti, bet pamačiau, kad pono Dajon kėlė ranką, taigi, kadangi jūs esate šešėlinė pranešėja, skirsiu jums dvi minutės pasisakymui. Labai jums ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo kantrumą ir pasišventimą darbui. Mes bandėme rasti uh, tam tikrų rezultatų, bandėme ieškoti kompromiso su Airijos kaip pirmininkaujančia šalimi. Ir iš tiesų pasiūlymas yra neprimtinas ir mes negalėtume jam pritarti. atrodo, kad partneris mūsų yra nepatikimas ir nenori su mumis dirbti. Problema yra ta, kad mūsų požiūris dėl abipusiškumo skiriasi. E, parlamente valstybės narės demonstruoja šiokį tokį solidarumą, tačiau e, valstybės narės nori išvengti Europos lygio įvedimo. Mes nekartą esame sakę, kad e, sąlygos dėl atidėjimo nėra iki galo aiškios. Tačiau nereikėtų tuo naudoti siekiant savo tikslų, todėl mes turėtume būti labai atsargus. Esame turėję labai neigiamos patirties ir su taryba ir pirmininkaujančia šalimi derintis turime būti labai atsargus. Visi šie klausimai yra gan uh, delikatus. Negalime pamiršti, kad netrukus kai kuriuose valstybėse narėse vyks rinkimai, pavyzdžiui, Vokietijoje. Ir mes neturėtume leistis būti šantažuojami. Šis klausimas yra skirtas vizoms. Kovo mėnesį yra numatytas balsavimas, kovo pabaigoje. Ir mes turime labai išsamei pasvarstyti kai kuriuos klausimus. Jeigu valstybės narės nesilaikys susitarimų, tai jau pasiekti kompromisai nesulauks pritarimo ir dar kartą turėsime svarstyti šį klausimą. Prašom, jums taip pat suteiksiu dvi minutės. Ačiū. Kartais kyla tokios problemos parlamente Ir kalbant apie šį pranešimą, aš turiu pasakyti, kad mes pasiekėme sutarimą dėl to, kad mūsų pranešėjas, ponas Demera, labai puikiai dirbo ir vakar mes nusprendėme laikytis jo pasiūlytos pozicijos. Iš tiesų, neprimtina, kad taryba elgtųsi taip ir nesusilauktų dėl to mūsų reakcijos. Pone Danova. Taip, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Dėjas Demera už jo poziciją, noriu jį palaikyti. Mano, frakcija ne, mano frakcijos netenkino pasiūlymas dėl suspendavimo mechanizmo. Dabar mes matome, kad kompromisiniai pasiūlymai nepasiteisino ir turime vėl grįžti prie darbo ir stengtis stiprinti savo poziciją, taip pat galvoti apie deleguotusius aktus. Balsavimas yra numatytas kovo mėnesį ir vakar, vakare vyko šešėlinių pranešėjų sustikimas ir visi šešėliniai pranešėjai nusprendė palaikyti šį pasiūlymą, ponia Engrist. Ačiū. Vakar vyko sustikimas, mes kalbėjome išsamei apie šį klausimą, kalbėjome apie savo veiksmus. Aš noriu labai aiškiai pasakyti ir asmeniškai pranešėjai pasakyti, kad mes jumis visiškai palaikome, mes jumis remiame. Iš tiesų, kalba eina apie didžiulį skandalą, kai išgirdome šį uh, tarybos pasiūlymą tiesiog nebežinojame, ar čia verkti, ar juoktis. Tiesiog negalime normaliai į tai reaguoti. Jie siūlo e, penkerius metus, parlamentą nustumė į šoną, taip pat e, elgesi ir su komisija. Tai nėra geras pasiūlymas toli gražu. Kai kurie nori pritarti abipusiškumo principui, kitigi tam prieštarauja. Jeigu dirbsime taip ir toliau ir tiesiog daužysime galvą į sieną, visa tai turės įtakos visiems Schengeno dokumentams. Tiesiog visuomet atsidurėme aklavėtėje ir susidurėme su nepramušama siena. Aš nemanau, kad mes galime dirbti su tokiu partneriu ir turime labai aiškiai pasakyti, kad nematome čia jokios kitos alternatyvos Ties šiuo dokumentu dirbame jau maždaug pusantrų metų. Gavome pasiūlymą ir tiesiog negalime taip toliau dirbti. Pirmininkas dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams. Pranešėjas pats padarė labai aišku pranešimą. Ir verdiktas, Europos parlamento verdiktas šiuo klausimu yra gan aiškus ir regis, kad taip retai pasitaiko, bet visi tam pritarė. Toliau kitas klausimas, aš siūlyčiau jam skirti nelabai daug laiko, nes kitu atveju iš tiesų vėluosime baigti posėdį. Ponas Antonesku kalbės apie jo pranešimą, apie galimybę pasinaudoti teisininko paslaugomis kriminaliniuose e, bylose. Pone Antonesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš stengsiuosi kalbėti labai trumpai. Norėčiau priminti kolegoms, kad direktyvos projektas siekia numatyti minimalius, minimalias teisės įtariamiesiems baudžiamosiose bylose. Jis numato teisę į advokato paslaugas ir galimybę susisiekti su trečiosiomis šalimis, kaip konsulatu ar darbuotojų ar giminaičių. Mes dėl šio dokumento balsavome Liepos mėnesį. Taryba pasiekė bendrą sutarimą praėjusiu metu Liepos mėnesį. Dėrybos su taryba prasidėjo rugsėjį. Ir Kiprui pirmininkaujant buvo surinkti trys trišaliai susitikimai, sus taip pat posėdžiai su šešėliniais pranešėjais, techninio pobūdžio susitikimai. Pirmininkaujant Kiprui mums nepavyko rasti sutarimo, sausio mėnesį dėrybos buvo pradėtos iš naujo, su Airija jau įvyko du trišaliai susitikimai, antrasis vyko būtent vakar Taip pat turiu pasakyti, kad e, daug susitikimų buvo surinkta su šešėliniais pranešėjais, daug techninių susitikimų buvo surinkta. Techniniai straipsniai yra dar nebaigti dėrėtis, vyksta šiuo metu dėrybos. Galiu pasakyti, kad dėrybos yra konstruktyvios, buvo pasiekta matoma pažanga. Pirminė parlamento pozicija visiškai skyrėsi nuo tarybos pradinės pozicijos. Mes siekiame kompromiso dėl daugelių klausimų, tačiau išlieka nuomonių skirtumų. Kai kurios pozicijos kai kuriais klausimais yra visiškai skirtingos. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų įsitraukimą į darbą dėl šio dokumento. Taip pat norėčiau padėkoti ir darbuotojams už jų indėlį. Kalbame apie daugybę duomenų. Pranešimas, dokumentas yra labai jautrus, labai svarbus. Turiu pasakyti, kad mums parlamente iki šiol pavyko puikiai bendradarbiauti ir aš tikiuosi, kad ateityje mes taip dirbsime ir toliau ir tikiuosi, kad su taryba susitarimą pasieksime. Aš dabar Esamos padėties detaliai nepristatinėsiu, kadangi laiko turime labai mažai. Tikrai negaliu kalbėti apie pranešimo kiekvieną punktą, bet esu pasirengusi atsakyti į kolegų klausimus ir pateikti paaiškinimų. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū poniai Antonesko. Ar bus šešėlinių pranešėjų norinčių pakomentuoti? Ne. Pone Latford. Taip, aš tik noriu pasakyti, kad ponia Antonesku puikiai dirba Ji tikrai įtraukia visus į procesą ir aš pasitikiu jos darbų dėrybose ir noriu padėkoti ir sekretoriato darbuotojams už pagalbą. Ačiū už pastabas, už trumpą pristatymą. Dabar ponė Dijom. Ji pristatys. Ji pristatys savo pranešimą dėl tartutinės apsaugos. Pasistengsiu trumpai, ponė pirmininkė kad sutaupyčiau laiko. Norėčiau pasakyti, kad e, trilogo posėdis vyko praeitų metų gruodžio 17 dieną. Žinome, laikomės taisyklės, kad niekas nepatvirtinta, kol viskas nepatvirtinta. Ir norėčiau pasakyti, kad e, dėl tam daugelio dalykų su taryba yra susitarta ir tikiuosi, kad bus tų susitarimų laikomasi ateityje. Pusiausvyros strategija, taip pat dėl procedūros kokybės, dėl teisų laikymosi ir sprendimų prieimimo procedūros ir taip pat politikos tam tikrų principų laikomasi, laikymosi dėl žmonių piliečių teisės gauti tarptautinę apsaugą. Uh, Ir taip pat e, laikomas yra tos europinės dvasios, bandant užtikrinti konsensusą dėl šio klausimo. Buvo kelios tokios sudėtingos dėrybos, ypatingai dėl dviejų straipsnių, dėl 24 straipsnio ir 25 straipsnio, dėl nepilnamečių lydėjimo ir būtent kalbama čia apie dvi gyventojų grupės, kurios yra uh, labiausiai pažeidžiamos, prašant tarptautinę apsaugą. Taigi toks, tokia būtų bendra rezumė ir tiesiog reikia apsispręsti, ar mes pritarėme tam, kad šios dvi ypatingos piliečių grupės galėtų gauti joms reikiamą tartautinę apsaugą. Parlamentas po ankstesnio trilogo tarybai pasiūlė naują variantą, naują redakciją dėl šių dviejų e, straipsnių ir Airija pirmininkaujantį valstybę labai rimtai ėmėsi darbo ir dabar kartu su delegacijomis bando pakoreguoti ir galtinai parengti šių dviejų straipsnių tekstą. Ir tikimės, kad e, tas tekstas e, išsaugos tą teisingą požiūrį ir bus veiksmingas ir efektyvus šios direktyvos e, tikslinėms grupėms. Na ir tiesiog bandomas e, surasti būdas, e, kaip būtų galima įtraukti šias dvi labiausiai pažeidžiamas piliečių grupės į taikymo sritį. Na, mes kartu su švelniais pranešėjais e, susidomėjimu laukiame naujo teksto varianto ir tikiuosi, kad per kitą trilogo posėdį galėsime užbaigti dėrybas dėl viso pasiūlymo teksto, teksto kuris, e, kaip žinote, yra gan sudėtingas. Merci, merci, madame Guillaume. Any shadow, yes. Dėkuoju, ponė Guillaume. Šešėliniai pranešiai, ponė Vikstrom. Ačiū labai. Pirmiausia, aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti Silvijai kuri iš tiesų ištisus mėnesius dirbo rengdama šį sudėtingą pranešimą. Galiausiai mes matome tunelio gale šviesą ir aš galiu pasakyti, kad visiškai palaikau jūs kaip pranešėja, ypač kalbant apie šiuos du straipsnius, apie kankinimo aukas ir nelydimus nepilnamečius 24-25 straipsnį. Kalbant apie šias dvi pažeidžiamas asmenų grupės, mes turime atsižvelgti į tai, kad tai yra labiausiai pažeidžiami asmenys Europoje. Aš visiškai palaikau jūsų pastangas, jūsų darbą ir aš norėčiau paraginti pirmininkaujančią šalį rimtai pažiūrėti į mus į Europos parlamentą ir į Europos komisiją. Mūsų pozicija yra bendra ir mes turėtume palaikyti pranešėją. O kalbant apie visą paketą, turiu pasakyti, kad mes jau beveik pasiekėme sprendimą ir mes siūlėme piliečiams žadėjome piliečiams tokį sprendimą jau nuo 99 metų. Taigi, kuo greičiau susitarsime, tuo geriau. Ačiū Jums už pasisakymus. Atrodo, kad kiti šešėliniai pranešėjai nekomentuos šio pranešimo. Mes išklausėme, kokia yra padėtis dėl šiuo metu vykstančių tarp institucinių dėrybų. O dabar galime perėti prie penkto darbo atvarkės klausimo. Diskutuosime apie pirmąją Europos narkotikų rinkų ataskaitą. Mes išklausysime pranešimų, e, išklausysime pono Wolfgang Götz. Sveikiname Jūs atvykus pas mus. Ponas Götz ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktorius. Taigi šis centras suvienijo jėgas su Europolu ir atliko išsame Europos narkotikų rinkų analizę ir pateikė rekomendacijas, kurias mes išklausysime. Po pristatymo esame numatę diskusijas. Manyčiau, kad 45 minučių turėtų pakakti. O dabar suteiksiu žodį ponui Gels, o po to pasisakys ponas Oting, kuris yra direktoriaus pavaduotojas. Europos sunkių nusikaltimų ir organizuotų nusikalstamų skyriaus direktoriaus pavaduotos. Pone Giots, prašom. Ponės ir ponai, man malonu kartu su kolega iš Europolo jums šiandien pristatyti rezultatus iš pirmojo europinio rinkų tyrimo. Šitą darbą pradėjo prieš kurį laiką e, komisijos narė Malmström ir narkotikų ir narkomanijos stebėsino centras ir Europolas dirbo kartu 10 metų. Tai yra pirmas kartas, kai dvi agentūros apjungia jėgas, kad pateiktų strateginę analizę, kokios yra dabar narkotikų rinkos. Bendradarbiavimo keliu mūsų agentūros užtikrina tai, kad mes sugebame susidoroti su iššūkiais šioje srityje. Pastarai dešimtmetį pasaulyje matome, kaip situacija keičiasi dėl globalizacijos ir dėl technologijų naujovių. Ir e, keičiasi žmonių įpročiai įvairiose srityse. Taip pat keičiasi tendencijos ir narkotikų rinkose. Dabar narkotikų rinka yra visiškai kitokia, vadinasi, mes turime pakeisti ir savo politiką bei reakciją į tokią realybę. Teigiamą prasme, E, mes panaudojame aktyvius veiksmus ir dėl to sumažėjo heroino problemos Europoje. Ir tai yra atkirtis tiems, kurie teigia, kad dabartinės narkotikų politikos ir veiksmai neduoda rezultatų. Tačiau turime pripažinti, kad kokaina ar sintetinės medžiagos e, yra didžiulė problema Europos rinkoje. Narkotikų srautai tapo gausesni, E, narkotikų vartotojai naudoja įvairius narkotikus priklausomai nuo pasiūlos, kainos ir tariamos kokybės. Pagrindinė žinia čia yra štai kokia. Mes negalime kovoti su atskirais narkotikais atskirais, me, e, atskirai. Mes turime matyti visą perspektyvą, visą rinką. Ir šitokia perspektyva pasirinkta ir šioje ataskaitoje. Bendras, platus žvilgsnis yra svarbus todėl, kad atsirado ir tie vadinamieji pusiau legalūs narkotikai. Legalios psichotropinės medžiagos pateikiamos į rinką labai greitai ir labai sumaniai. 73 medžiagos buvo praneštos mūsų ankstyvo įspėjimo sistemai 2012 metais. Ir tai padidėjimas nuo 49 medžiagų 2011 metais ir maždaug 230 medžiagų pranešta visoje Europos Sąjungoje nuo 2005 metų. Per trumpą laiką e, legalios narkotinės medžiagos tapo pasauliniu fenomenu. Tai cheminių medžiagų e, kokteiliai, kurie gabinami nelegaliuose laboratorijose, o po to parduodami patraukliai supakuoti. Vis daugiau jaunimo eksperimentuoja su tokiomis medžiagomis, bet apie jas žinoma labai mažai. Internete internetas pasitelkiamas kaip rinkodaros priemonė tokioms medžiagoms. Tai reiškia, kad naujos tendencijos tampa pasaulinėmis ir pasklinda daug greičiau nei anksčiau. Pastaraisiais metais centras stebėsenos būdu nustatė ma maždaug 700 tokių internetinių parduotuvių praeitais metais, kurios parduoda šias medžiagas ES. Dabar noriu aptarti kanapės, nes tai yra geras rodiklis e, narkotikų tendencijų. Matome, kad narkotikus tengiamasi gaminti arti vartotojo ir tai yra būsima pasaulinė tendencija. Šiuo metu kanapės auginamos beveik visose valstybėse narėse ir tam pasitelkiamos pačios naujausios technologijos. Reikia turėti omenyje, kad kanapės taip gaminamos yra labai stiprios ir gerokai daugiau kenkia sveikatai. Kanapės ES siejamos su paklausa. Maždaug mm, ES ir Norvegija per metus suvartojama 2500 tonų kanapių, o jų vertė yra maždaug 30 milijardų eurų. Daugiausia, didžiausios rinkos yra Italija, Ispanija ir Prancūzija taip pat Junktinė karalystė ir Vokietija. Dabar trumpai aptarsiu kokainą, ekstazį ir amfetaminus. Šitie narkotikai užima vis didesnę vietą Europos narkotikų rinkoje dėl to, kad jų vartojama daugiau ir pagaminama atitinkamai daugiau. Kokainas užima antrą vietą pagal nelega, e, tarp nelegalių medžiagų ES ir daugiausiai įvežama per Ispaniją įvežama iš pietvakarių Afrikos, atsiranda ir naujų kelių, kurie mums kelia nerimą. Matome, kad modernėja kontrabandos keliai, kokainas įvežamas paslėpus jį ir kavoje, ir plastiko dirbiniuose. Kokainą po to apdoroja laboratorijos Niderlanduose, Belgijoje, Lenkijoje, Lietuvoje vis e, sudėtingėja sintetinių narkotikų e, gamyba panaudojama įvairios nereglamentuojamos medžiagos ir ES tampa svarbiu eksportuotoju amfetaminų ir ekstazį. Baigdamas noriu pasakyti štai, kad galime veiksmingai kovoti su šiomis tendencijomis, jeigu mūsų veiksmai bus grindžiami e, pagristais duomenimis, e, žvalgybiniais duomenimis ir analizę. Štai tam yra skirta šita ataskaita. E, nusikalstamas pasaulis investuoja į naujas technologijas, nau, nau, naujus metodus, tačiau mes labai atidžiai stebime visą tai ir stengiamės užtikrinti, kad mūsų atkirtis būtų veiksmingas ir laiku. E, svarbu pasiekti pažangos. Tai priklausys nuo to, ar mums pavyks sumažinti ne tik paklausą, bet ir pasiūlą. Ir mūsų strategija būtent ir koncentruojasi į tai, kad abu du aspektai vienas kitą papildytų. Pirmininkė, tikiuosi, kad šita ataskaita yra geras pavyzdys, kaip gera e, faktinė analizė gali prie to prisidėti. Ir džiaugiuosi, kad mūsų centrui pavyko gerai bendarbiauti su Europolu šiuo svarbiu klausimu. Ačiū. Ačiū, ponė Götz, už jūsų pristatymą ir už taip pat tą darbą, kurį jūs atliekate Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centre. O dabar Europolo vardu ponas Herting. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, padėka Jums, kad pakvietėte Europolą pristatyti savo nuomonę ir pakartosiu tai, ką sakė ponas Götz. Labai malonu buvo bendrabiauti su centru. Jeigu mes apjungiame mūsų žinias, gauname gana neblogą rezultatą. Europolas tai yra žvalgybinė agentūra ir mes matome tą paslėptą šešėlinę pusę o centras mato statistinę pusę ir jeigu, jeigu apjungiame tuos duomenys, gauname gana pilną vaizdą. Teisingai pastebėjo ponas Götz, kad praeitais metais 73 naujos medžiagos bus, buvo nustatytos mm, ES. Daugiau kaip 2 milijonai ekstazi vartotojų ES ir narkotikrai paplitę visur. Ne vienas miestas, ne viena šalis gali, pas, negali pasakyti, kad neturi narkotikų problemos. Ir su tuo susiję smurtiniai nusikaltimai, reketas, e, nužudimai. O narkotikai e, priverčia žmonės daryti nusikaltimus tam, kad galėtų įsigyti narkotikų. Praeitais metais 27 procentai Europolo nagrinėtų bylų yra susijęs su narkotikais. Tai yra pati skaudžiausia šiuo metu nusikal... nusikalstamumo sritis. Ir dauguma nusikalstamų grupuočių užsima narkotikų platinimu. Jie užsima ne tik narkotikais, bet ir kitomis medžiagomis, įvairiais narkotikais. Jie prisitaiko prie naujų galimybių, prie, e, imasi naujų kontrabandos metodų. Ir kiekvieną kartą, kai mes bandome sustabdyti juos prie valstybių sienų, jie vis tiek suranda spragą, kaip prasmukti. Taip pat reikia pabrėžti, kad vis labiau naudojamasi legaliais transporto keliais, pavyzdžiui, konteineriai, e, lėktuvai, e, kelių transportas ir dar sunkiau tai išsiaiškinti. Aš pakviešiau Jūs apsilankyti Rotterdamo uoste. Pasižiūrėkite, kiek ten konteinerių ir kaip įmanoma visą tai sukontroliuoti. Labai dažnai yra paperkami muitinės darbuotojai atvykimo ir išvykimo vietose. E, taip pat visa ta kontrabanda labai organizuota konteineriai gabenami konteineriuose kartu su kitomis prekiamis e, ir taip pat iškraunami atvykimo vietoje. Taip pat konteineris siunčiamas per kelias tranzito vietas ir taip tampas dar sunkiau jo sustabdyti. Kolega sakė, kad kokainas daugiausia gaminamas Pietų Amerikoje, o po to siunčiamas į laboratorijas iš Brazilijos į Vakarų Afriką o po to į kitus uostus, bet viskas tame pačiame konteineryje. Internetu taip pat pasitelkiama kontrabandai, mm, ypač rinkodarai ir narkotikų pardavimui. Bet kokių narkotikų galima įsigyti internetu. Ir naudotojams netgi patogiau užsisakyti internetu ir gauti narkotikus, kaip tarkime, pica atvežta iš pizzerijos. Taip pat egzistuoja vadinamieji darknets, tamsieji tinklai. E, mokėjimui pasinaudojama PayPal sistema, taip pat e, įvairiomis mokėjimo kortelėmis labai sunku atsekti pinigų šaltinį. Ir tai taip pat naujas iššūkis e, teisės saugai. Europos kibernetinių nusikaltimų centrui tai viena iš būsimų užduočių. Kokainas užima pirmą vietą kontrabandos rytyje, po to kanapės. Bet kokaino kontrabandą daugiausia organizuoja ne ES nusikaltėliai. Kokaino rinka yra tarsi liberalizuota. Daug nusikaltelių grupuočių gali importuoti kokainą į ES šiuo metu. Ir perėmimas E, šiuo metu Kolumbijos karteliai beveik eliminuoti, tuo pasirūpino Kolumbijos politik, e, policija, JAV policija. Bet dabar e, kokaino kontrabanda organizuojama su Meksikos karteliais. Ir matome, kaip ta tendencija didėja ES. Turime dirbti kartu E, kad sumažintume žalą daromą narkotikų. Ne tik policijos, transporto organizacijos, bet ir visos kitos suinteresuotos šalys, ben, mūsų bendruomenės, politikai, mokyklos, visi turi skleisti žinę, kad nesikietas, jeigu vartoji narkotikus. Vadinasi, mes turime kovoti su paklausa. Galiausiai aš norėčiau padėkoti kolegai Götz, nes mūsų bendrabiavimas buvo puikus ir tikiuosi, kad tas bendrabiavimas bus naudingas ir parlamentui ir dėkoju darsiai, kad pakvietėte mus į šį posėdį. Ačiū. Pirmiausia, diskusijoje kalbės ponė Sipel. Pirmiausia, kalbės ji. Ačiū. Turiu trumpą klausimą. Jeigu teisingai supratau kolegą iš Europolo, Tai jis teigia, kad nusikaltimai susijęs su narkotikais yra, pradedant narkotikų vartojimu, ir vienas didžiausių nusikaltimų Europoje. Norėčiau sužinoti, ar tai taipogi reiškia, kad Europole ir nacionalinėse institucijose daug dėmesio skiriama nusikaltimams susijusiems su narkotikais. Ir ar imamasi pakankamai pastangų toje kovoje? Ačiū, ponė Antonesku. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti prelegentams, svečiams. Ir norėčiau paliesti vieną pono Götz paminėtą aspektą. Jis kalbėjo apie teisėtus narkotikus nes tai yra labai svarbus reiškinys, kuris yra pavojingas. Tas reiškinys smarkiai yra išaugęs dabar Europos Sąjungoje. Ir šio reiškinio svarba, reikšmė jau yra aptariama. Aš, pavyzdžiui, Envi komitete pati apie tai kalbėjau. Žinoma, ES turi imtis daugiau veiksmų, kontroliuojant uh, ir draudžiant taip vadinamuosius teisėtus narkotikus. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, kodėl vadiname juos teisėtais narkotikais. Taip yra dėl to, kad jie nėra draudžiami. Nėra draudžiami dėl to, kad jie nėra žinomi už tai, kad inovacijos šioje srityje tokios greitos. Globalizacija irgi yra tokia, kad sudėtinga šį reiškinį sukontroliuoti. Ir nuo 2010 metų komisija pažadėjo, kad jie įvertins reiškinio mastus ir galiausiai pakoreguos atitinkamus teisės aktus, e, tuos, kurie dabar galioja Europos Sąjungoje. 307-2055 metų sprendimas, kur yra numatomas gan sudėtingas, e, ilgas e, mechanizmas, tam, kad tos medžiagos būtų įtraukiamos į draudžiamų medžiagų sąrašą. Ir aš galiu pateikti šiokių tokių duomenų, kuriuos e, suradau pranešime, kurį šiandien aptarsime. Nuo 1997 metų tik tai dvi medžiagos buvo įvertintos e, kaip e, pavojingos ir jos buvo uždraustos ES ir visi suprantame, kad tik tai reaguojant Europos mastu mes, mes galime kovoti su šiuo reiškiniu valstybės narės imasi nacionalinių veiksmų, tačiau tai, kad tos, tie narkotikai yra parduodami internetu, tą reiškinį sukontroliuoti valstybės mastu faktiškai yra neįmanoma. Dėl to mano klausimas yra štai koks, kokia dabar yra situacija. Ir ar yra vertinami atitinkami teisės aktai ir kuomet komisija ketina pateikti pasiūlymų dėl naujų uh, teisėkuros priemonių, kuriomis būtų galima išspręsti šią problemą, su kuria dabar susiduria ES. Dėkoju. Pone Hed, irgi noriu pasisakyti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už labai įdomiu, įdomius pristatymus. Iš tiesų, tie pristatymai kelia nerimą ir Mes žinome, kad narkomanija yra išaugusi dabar ES. Matome tokių tikrai gan siaubingų tendencijų, kuomet tampa visai norma naudoti narkotikus. Faktiškai narkotikai renkam, narkotikus žmonės renkasi vietoj alkoholio dabar. Ir mes turime kuo galima greičiau reikalauti, kad Europos komisija pateiktų atitinkamus uh, teisės aktus mes turime prisimti irgi už tai atsakomybę, nes matome, kad aiškinys yra tikrai labai plataus masto. Aš išgirdau, kad Europa daugiausia, daugiausia pagamina sintetinių narkotikų. Ar mes turime idėjų, kokiu tai minčių, ką būtų galima padaryti šioje srityje, kad būtų užkirstas kelias e, sintetinių narkotikų gamybai Europoje. Ačiū. Jeigu daugiau klausimų nebūtų, tuomet žodį suteiksime svečiams, kad jie atsakytų į klausimus. Ponas Götz gal pirmasis ar ponas Oetting? Ponas Oetting pirmasis. Kągi gal pirmasis klausimas buvo skirtas e, policijai būtent ar yra valstybėse narėse padary, būrių, policijos būrių, taip pat Europole, ar yra būrių kovai su narkotikais, nes kalbame apie tai, jog problema didžiulė ir kad reiktų tokių tikslinių būrių. Tai, kas vyksta dabar, būtent, kad aukščiausiuose nusikaltelių ašalonuose matome tam tikrų pokyčių. Anksčiau nusikalteliai labai išmaniai vokdavo seifus ir, ir taip toliau. O dabar, kai yra tiek daug įvairių prekių, jie ne tik su narkotikais dažniausiai dirba. Ir Europolas yra gan lanksti organizacija, tai mes stebėme, stebėme visas prekes, ne tik nar narkotikus, prekes, kurios, kuriomis yra suinteresuoti nusikaltėliai. Tačiau, aišku, turime narkotikų specialistų, nes kalbam apie pirmtakus, kaip jie yra gaminami, uh, ir kokia yra jų kilmė. Taigi, tokių specializuotų padalinių kaip ir turime, tačiau yra ir organizuotų, kovos organizuotais nusikaltėliais specialistai, kurie prižiūri įvairius reiškinius - pinigų plovimas, narkomanija, narkotikai ir panašiai, ir mes bandome kažkaip iš visų pusių spausti tas, tuos nusikaltelius. Taigi aš manau, kad atsakiau jūsų klausimą dabar e, kolega Gets. Taigi, ponė Gė, atsiprašau. Ačiū. Man atrodo, kad abu kiti klausimai dažniausiai yra susijęs su teisėtais tais narkotikais ir ką čia būtų galima padaryti. Pagrindiniai teisėti narkotikai, taip vadinamieji įteisinti narkotikai, aš tokį terminą vengiu vartoti, nes jis nelabai tikslus. Nes teisėtas turi tam tikrų pozityvių elementų, o dėja tie narkotikai tai nieko pozityvaus čia. Šia apie juos negalime pasakyti. Dabar, ką daro komisija, aš manau, gal čia komisija pati galėtų atsakyti, bet aš žinau, kad jie daug dirba, kad parengtų naująjį tekstą, kad peržiūrėtų tarybos sprendimą, kuris buvo patvirtintas 5 metais, 2005 metais ir kad paverstų jį visai, kitų teisės, visai kitą teisės priemonę pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą. 2005 metų sistema gan gera, tačiau ribota. Ir taryba neseniai priėmė sprendimą dėl MA medžiagos e, ir mes pradėjome rizikos vertinimo procesą, jo paprašė taryba dar vienai medžiagai 5ET, e tai irgi yra medžiaga, kuri yra susijusi su 20 bylų, kurias mes varstome. Taigi darbas vyksta gan aktyviai ir sėkmingai, tačiau čia problema su teisinė bazė yra ta, kad nėra pakankamai medicininių teismo medicinos ekspertų, teismo medicinos duomenų šioje srityje. Ir būtų gerai, kad jeigu komitete vyktų šios diskusijos, kad jūs pasidomėtumėte, ką būtų galima padaryti. Uh, Ir aš manau, kad bandant kovoti šioje srityje veiksmingiau, kaip buvo pasakyta anksčiau, mes negalime atskirai vertinti tų medžiagų, turime susidėti visas tas medžiagas į, į bendrą sistemą, nes tikrai nusikaltėliai dažniausiai dirba su įvairiomis prekėmis, ne tik su narkotikais. Ir nacionalinių priemonių tikrai nepakanka, jos gali būti gan greitos ir efektyvios, bet tikrai efektyviai problemos neišspręs, taigi reikalingas europinės požiūris šioje srityje. Ir jeigu pažiūrėtumėte, kas yra numatyta sutartyje, ES kompetencijos kovos su narkotikais srityje yra labai ribotos ir galbūt šis komitetas galėtų imtis šio klausimo. Uh, tam, kad ES kompetencijos šioje srityje išauktų, nes tik pasauliniu europiniu mastu mes galime kovoti su narkotikų priekeiviais. Aišku, jie nepažįsta sienų, bet ir e, mes turėtumėme kažkaip atsiriboti nuo tų sienų. Ačiū, ar būtų dar klausimų? Daugiau pastabų lyg ir nėra. Tai mes dėkojame abiems prelegentams, ponui Giots ir ponui Oetting už e, bendros ataskaitos pristatymą apie Europos narkotikų rinką ir jos atitinkamus elementus. Tai yra, aišku, labai svarbus iššūkis kenkiantis mūsų piliečių saugumui. Tai o mes piliečiams turime atstovauti čia Europos parlamente. Dabar kitas darbo atvarkės punktas. Vėlgi, toliau aptarinėsime narkotikų ir narkomanijos klausimą, nes čia kalba eina apie reglamento keitimą dėl narkotinių medžiagų pirmtakų. Pranešėja kolegė ponė Head. Na, dabar apsarstysime pranešimo projektą. Dėkojame svečiams, kurie, atstova, kurie atstovauja narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrą Lisabonoje ir atstovauja Europolui. Ir dabar išklausysime ponios Het. Ji pristatys savo pranešimo projektą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra gan technis, techniškas klausimas, susijęs su narkotinių medžiagų pirmtakais. Narkotininkų medžiagų pirmtakai yra cheminės medžiagos, kurios yra naudojamos įvairiuose pramoniniuose procesuose, pavyzdžiui, gaminant e, plast, plastmasę, kosmetiką, ploviklius. Tačiau e, tos, me, to, tas medžiagas galima panaudoti gaminant ir sintetinius narkotikus. egzistuoja tam tikra tokių medžiagų registravimo sistema Europos Sąjungoje. Ir tą informaciją pateikė tos įmonės, kurios naudoja tuos pirmtakus. Tačiau buvo išsakyta daug kritikos apie tą sistemą, ypatingai dėl konkrečios medžiagos acto rūgšties anhidrido. Jis yra naudojamas teisėtai naudojant plasmasę, tekstilę, dažus ir panašiai, tačiau gali nelegaliai naud būti naudojamas gaminant heroiną, amfetaminą ir kokainą. Jis yra pagrindinis heroino, dėl kurio ES, ES patirima daugiausia su narkotikų vartojimu susijusių mirčių pirmtakas. Ir dabar ką tik tai išklausėme ataskaitos apie narkotinių rinkų situaciją Europoje. Ir mes matome, kad iš tiesų nusikaltėliai Europos Sąjungoje neteisėtai įsigyja asparūkšties anhidrido. Taigi mes turime sureaguoti į tą situaciją ir parengti geresnę sistemą, registruojant astorį ir rūkšties anhidridą ir taip pat deleguotasiais aktais numatyti tam tikro lankstumo tam, kad būtų galima greičiau sureaguoti į situaciją, kad kontrolės priemonės būtų nustatomos taip pat greitai, kaip ir greitai reaguoja patys narkotikų priekeiviai. Taigi, turime užkirsti kelią nusikaltėliams gauti prieigą prie tokių medžiagų. Taip pat reikalinga e, tam tikra duomenų e, bazė ES apie tai, kas naudoja šis, šiuos pirmtakus ir kas juos perka. Taip pat, kai, kas, kokia yra gamyba Europoje. Komisija pateikė pasiūlymus, tačiau aš šiek tiek norėčiau juos pakoreguoti. Pirmiausia, tai yra susijęs su duomenų apsauga ir tai, kaip duomenys yra naudojami. Turi būti ribojama prieiga prie siūlomos duomenų bazės. Ir aš taip pat siūlau įvertinti ir tai, kas, kas įvyks, kai bus, nu, kaip pasikeis situacija jau gyvendinus direktyvą ir po trijų metų galėsime pažiūrėti, kaip, kokia yra situacija, kaip yra su duomenų baze ir ar reikia kažką keisti. Dėkoju. Ar yra norinčių pasisakyti, pakomentuoti išklausius pranešėjos pristatymą? Galbūt kitų institucijų atstovai norėtų įsiterpti komisijos atstovas ponas Klaus Berend. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai Het už parengtą pranešimo projektą. Jūs labai greitai jį parengėte ir komisija, žinoma, pritarė jūsų ketinimams stengtis užtikrinti atitinkamą asmens duomenų apsaugą. Jūs savo pakeitimuose būtent ir kalbate daugiausia apie duomenų apsaugą. Aš norėčiau Jums padėkoti taip pat ir už mūsų pateikto pasiūlymo palaikymą. Jūs sakėte, kad svarbiausia yra spręsti tas konkrečias problemas, kurios atsirado pastarojų metų, ypač tas, kurios yra susijusios su acto rūkšties anhidridu. Didžioji dalis jūsų pakeitimų yra visiškai priimtini komisijai. Aš tiesiog norėčiau padaryti keletą pastabų dėl šiek tiek sudėtingesnių klausimų. Pirmiausia, mes matome nedidelį netitikimą tarp jautrios informacijos tvarkymo šeštas pakeitimas tai yra, o kitas pakeitimas, kurį norėčiau komentuoti, yra keturioliktas pakeitimas, kuris yra susijęs su atitinkamo reglamento pirmojų straipsnių. Mums atrodo, kad mūsų pasiūlymas yra tinkamesnis. Pranešėja taip pat siūlo apriboti septintame pakeitime informacijos laikymą dviejus metus. Aš tik noriu pasakyti, kad pagal dabartinį reglamentą nustatytas terminas, minimalus terminas yra treji metai ir tai iki šiol nekėlė jokių sunkumų. Tai taip pat yra susiję ir su narkotinių medžiagų pirmtakų išorinę priekybą ir pagal muitinės kodeksą tokius duomenys reikia laikyti trejus metus. Taigi mes manome, kad reikėtų išlaikyti trejų metų terminą, nes tokiu būdu mes um, išlaikytume darną su išorinės prekybos reglamento nuostatomis. Kitas punktas, vienuoliktas pakeitimas. Mes visiškai suprantame, kad deleguotose aktuose mes turėtume specifikuoti tuos asmenų ir duomenų tipus, kurie e, bus renkami. Mes sakytume, kad priėmus deleguotusius aktus ir taip toliau, nes e, dėl mes jau turime informaciją apie tokių medžiagų konfiskavimą ir mes e, sakytume, kad labiau tiktų formuluoti in accordance with pagal nes, atro, nes kalba eina apie agreguotų statistinius duomenis dėl medžiagų konfiskavimo ir siuntimo sustabdymo. Galiausiai noriu pasakyti, kad mes žiūrime, ar pasiūlyti pakeitimai yra veiksmingi. Mes siūlome penkerių metų terminą įvertinti dokumento vykdymą pranešėjas siūlo kitokį terminą - trijų metų. Kodėlgi mes siūlome penkerius metus? Todėl, kad pagal dabartinį reglamentą yra numatytas toks terminas ir visi pritarė, kad trijų metų terminas yra per trumpas, kad būtų galima įvertinti poveikį, nes jau po pusantrų metų mes pradėsime konsultacijas ir uh, tyrimus, todėl mes apgalvotai nusprendėme daryti įvertinimą po penkerių metų, kad galėtume realiai pamatyti pakeitimų poveikį. Tai tiek aš norėjau pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovai, galbūt ir Airijos atstovai norėtų pasisakyti prieš suteikiant žodį pranešėjai. Jeigu ne, Atrodo, kad yra kitų komiteto narių, norinčių pasisakyti. Ponas Piker. Ačiū, ponė pirmininkė, turiu keletą trumpų pastebėjimų. E, pirmiausia, turiu pasakyti, kad pranešimas yra puikiai subalansuotas, jame nėra jokių sudėtingų, nerima keliančių klausimų, bet turiu keletą pastabų. Pirmiausia, dėl tų punktų, kuriuos pastebėjo komisijos atstovas. Pranešė yra pateikusi keletą pakeitimų, pasiūlymų. Pavyzdžiui, nuo trejų metų pereiti prie penkerių metų. Mano klausimas būtų, kodėl, kodėlgi pasirinktas toks terminas. Galbūt užtektų mums ir trejų metų nustatyto termino. Kodėlgi mums dabar reikėtų daryti tokį pakeitimą? Gal jūs galėtumėte tą paaiškinti? Taip pat norėčiau kalbėti apie 14 pakeitimą. Jūs norite, kad būtų aiškiai nurodyta jog informacija gali būti naudojama tik reglamento tikslais ir kad neturėtų būti jokių sąsajų su kitomis duomenų bazėmis. Tai yra nustatyta reglamente. Taigi mes turime aiškiai nustatytą tikslo apibriežti ir tokia informacija gali būti naudojama tik reglamento tikslams siekti. Aš manau, kad tai jau yra gan aiškiai nurodyta, todėl uh, Manyčiau, kad mums nereikia šio papildomo pakeitimo, nes apibrieštis yra gan aiški. Tai tokias dvi pastabas aš turiu šiam pranešimui, kaip jau ir sakiau, aš visiškai pritariu šiam pranešimui, nes jis yra gerai e, suformuotas ir jo struktūra yra gera. Ačiū dabar ponia Rumeva. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keletą klausimų komisijai dėl pakeitimų, kuriuos siūlo komisija dėl Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūno. Iš tiesų nėra tokio tikro domenų apsaugos priežiūros pareigūno, nes kalba eina apie institucijų duomenų apsaugą. Taigi aš noriu paklausti, kokį vaidmenį galėtų suvaidinti šiame kontekste Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Kalbant apie šią duomenų bazę kuri turės gauti duomenis ir iš kitų įmonių, kurios nėra ES institucijos. Aš taip pat turiu klausimą Europolo atstovui. Norėčiau sužinoti apie sunkius nusikaltimus. Žinau, kad tai nėra tiesiogiai susijęs su šiuo dokumentu, bet kadangi Europolo atstovas yra agentūros sunkių nusikaltimų skyriaus direktoriaus pavaduotojos, aš norėčiau išgirsti paaiškinimą, kaip agentūra supranta sunkių nusikaltimų apibrėžti. Ačiū, ponė Romeva. Aš nematau, kad kiti kolegos dar norėtų pasisakyti. Tiesiog turiu pasakyti, kad Mes išklausėme mūsų svečių pristatymus, pono Giots ir pono Oetting. Vyk, įvyko diskusijos ir perėjome prie kito darbo atvarkės klausimo. Taigi du mūsų svečiai, kuriam jų, vienam iš jų jūs uždavėte klausimą, bet jie jau išvyko iš mūsų posėdžio ir dėja negalės atsakyti į jūsų užduotą klausimą. Galbūt e, jūsų klausimą mes galėsime perduoti svečiams raštu arba palauksime, kol jie atvyks pas mus ir atsakys į šios klausimus. Bet aš e, turiu klausimą ir komisijai. Komisijai buvo užduotas klausimas, gal išklausykime komisijos atsakymų užduotus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, labai trumpai norėčiau sureaguoti į pono Pirker pasisakymą dėl 14 pakeitimo. Iš tiesų pamiršau savo pirminėme pasisakymę jį paminėti. Aš suprantu, žinoma, pranešėjos norą labai aiškiai apibrėžti duomenų naudojimo paskirtį. Mes, mūsų pasirinktas požiūris yra šiek tiek atviresnis, bet jis būtų ir naudingesnis, nes tarkime, duomenys apie asmenys įsitraukusius į įtartinas operacijas. Tie duomenys būtų mums labai svarbios, todėl apsiribojant tik tai tam tikrą duomenų kategoriją mes prarastume galimybę gauti naudingos informacijos, pavyzdžiui, apie asmenis dirbančius e, priekybo, narkotikų priekybos tinkluose. Toliau dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų. Pone Romera yra visiškai teisi, Didžioji dalis asmens duomenų, renkamų ir saugomų asmens duomenų bus renkami valstybėse narėse ir tuomet valstybės narės perdos kai kurios duomenės į Europinę duomenų bazę. Pranešėjas savo dokumente siūlo pakeitimus, kurie patikslina nacionalinių duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų pareigas ir užduotis. Taip pat yra siekiama užtikrinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių duomenų apsaugos institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno. Aš turiu pasakyti, kad mes konsultavomės dėl šio pasiūlymo. Yra parengta gan išsami ir detali nuomonė ir aš esu įsitikinęs, kad uh, Pranešėja atsižvelgia į duomenų apsaugos pareigūno nuomonę. Taip pat turiu pasakyti, kad visi deleguotieji aktai susijęs su asmens duomenų saugojimu. Jeigu tokie asmens duomenys apskritai bus saugomi duomenų bazėje, mes turėsime gauti nuomonę iš Europos duomenų apsaugos pareigūno. Ir mes turėsime, aišku, su pareigūnu konsultuotis prieš tvirtinant tokius deleguotusius aktus. O kitas dalykas dėl įspėjimo susijusio su teisėmis pataisyti pateiktus duomenis. Žinoma, kad ir čia visose etapuose mes įtrauksime konsultaciją su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu. Ačiū. Mrs. Head. Pone Head. Ačiū pirmininkė, labai dėkoju už išsakytas nuomonės šioje diskusijoje. Aš išklausiau ir mes turėsime toliau dirbti, diskutuoti, kalbėtis. Aš gavau e, klausimą, konkretų klausimą susijęs, susijusi su ar trejų, arba trejų arba penkerių metų duomenų saugojimo terminu. Tai yra susijęs su reikalavimu laikyti duomenis dviejus metus ir net, netrodytų būtina trejus metus saugoti duomenis. Dėl terminų galbūt pirmininkas galėtų pasakyti, kuomet yra pakeitimų pateikimo terminas. Dėkoju dėl pakeitimų teikimo termino. Terminas yra siūlomas toks - vasario 28 diena. Iki 12 valandos reikėtų pateikti pakeitimus. Ir Žinoma, vėliau perėsime prie kitų etapų pagal atitinkamą procedūrą. Taip, yra dar vienas pastebėjimas dėl Europolo. Noriu pasakyti kitas klausimas. Su Europolo vykdomosios tarybos atstovu yra numatytas uh, kovo 21 dienai. Taigi mes turėsime kovo mėnesį galimybę užduoti klausimus Europolo atstovui dėl e, sunkių nusikaltimų ir apskritai Europolo veiklos. Tai jeigu daugiau nėra jokių pastebėjimų, aš siūlau apsispręsti dėl darbo atvarkės, dėl ponios Makovei pranešimo siūlau svarstyti šį pranešimą šiandien iki 11 valandos. Dar dėja ponios Makovei nėra. Ir siūlau padaryti pertrauką ir grįžti į posėdį 11 valandą.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 Dear colleagues, dear colleagues, if you please. Gerbiami kolegos, prašau sėsti į vietas. Prašau tų kolegų, kurie dabar atskirą konferenciją surengė salės gale, sėskite į savo vietas ir leiskite mums <clears throat> pradėti dirbti. Mrs. McAbey. It's your point. Pone Makovė, jūsų klausimą svarstysim. Turime tęsti darbą po pertraukėlės. Tai bus devintas klausimas. Pajamų iš nusikaltimų išaldymas ir konfiskavimas ES. Pranešėja ponia Makovei ir ponas Eugene Korkoran dalyvaus. Ne, vis dėlto atidėtas punktas diskusija apie kompromesinį pakeitimą. It's the change of the agenda. Now we are discussing the compromise amendments on the report on confiscation. Okay. Let's discuss the compromise amendments and let's hear, for that matter. Ne, verčiau aptarkime kompromisinius pakeitimus, nes yra ponia Makovei posėdėje ir aš jai suteikiu žodį. Dėkoju, pirmininkė, turbūt paminate, kad apie pakeitimus mes jau kalbėjomės. Noriu pranešti komitetui, kad surengiau susitikimus su šešėliniais pranešėjais ir pavyko mums susitarti dėl kompromisinių pakeitimų. Taikiai posėdžiavome bet ir rezultatyviai. Maždaug 3 valandas posėdžiavome, parengėme kompromisinius pakeitimus. Klausimas sudėtingas, nes reglamentavimas skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi. Ir valstybių pozicijos labai skiriasi. Tačiau, sakyčiau, 90 procentų šešėlinių pranešėjų sutarė. Pakeitimų pateikta įvairių, skirtingų. Jų pagrindas nacionalinė teisė, o nacionalinė teisė, kaip suprantate, skiriasi. Ir aš stengiausi kuo geranoriškiau atsižvelgti į įvairiausius interesus ir rasti kompromisą. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už supratingumą ir už kompromisinius pakeitimus. Jei dabar reikėtų vėl apie juos diskutuoti, aš pasiruošusi tai daryti. Kaip suprantu, yra kolegų, kurie norėtų aptarti kompromisinius pakeitimus. dar sik pakartosiu. Aš esu labai dėkinga kolegoms už sudarytus kompromisus. Gerai, dabar žodis komiteto nariams. Pradėsime nuo ponios Weber. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad yra žmonių, kurie prašė diskusijos šiandien apie kompromisinius pakeitimus ir aš viena iš jų. Pažvelkime į juos. Matau, kad kai kurie dalykai netitinka, pavyzdžiui, mano lūkesčių. Be to, mes jų gavome parlamento teisės tarnybos teisinę išvadą. Ten keliama klausimų dėl pačios filosofijos įšaldimo ir konfiskavimo veiksmų. Taip pat dėl direktyvos teisinio pagrindo keliama klausimų, ką galima įrašyti tą direktyvą, o ko nereikėtų įrašyti. Pranešėja jai sekėsi bendrabiauti su kai kuriais šešėliniais pranešėjais, pavyzdžiui, Alde. Tačiau mano politinės grupės šešėlinis pranešėjas jautėsi izoliuotas tose diskusijose. Vakar apie tai kalbėjomės ir paaiškėjo, kad mano frakcijos šešėlinė pranešė, jos politinė pozicija tapo izoliuota. Mes nenorime pribaigti šios ataskaitos, tačiau mes norėtume, kad jinai būtų kokybiška, dėl to mes ir norėtume diskutuoti apie kompromisinius pakeitimus ir bandysime juos keisti tose vietose, kur teisinių požiūrių jie netinkami. Nes kitaip balsavimo metu rytoj gali atsitikti taip, kad dauguma balsuos prieš. Tokią pat nuomonę reiškia ne tik žalieji, bet ir kai kurie EPP nariai taip pat socialdemokratų daugelis narių, manau, laikosi tokios pat nuomonės kaip mano. Dėl to vert, verta tęsti diskusijas. Dabar porą konkrečių pastabų. Teisiniai aspektai. Reikia įsigilinti į parlamento teisės skyriaus išvadą. Reikia suvokti, kodėl šita direktyva grindžiama teisiniu pagrindu tai yra bendrabiavimas baudžiamosiose bylose, bet ar tai tinkamas pagrindas reglamentuoti civilinės bylas? Ar galima tuo pagrindu nustatyti žemesnius standartus taikomus civilinėse bylose? Juk tai liečia e, pagrindinės teisės. Ar tai tinkamas teisinis pagrindas dirbti su tokiais veiksmais kaip išaldimas ir konfiskavimas? Mane domintų pranešėjos nuomonė. Ar jie tikrai skuba ir nori balsavimo rytoj? Kodėl? Kodėl reikia taip skubėti ir balsuoti jau rytoj? Mesgi galime šiek tiek atidėti balsavimą, kad suspėtume rasti sutarimą tarp skirtingų politinių frakcijų. Ačiū. Ačiū. Poniai Weber, toliau ponas De Jong. Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju poniai Monikai Makovei už visą atliktą darbą. Iš esmės tai aš pritariu daugumai kompromisinių pakeitimų išskyrus du, juos vėliau paminėsiu. Kokia pagrindinė problema? Reikalas štai koks. E, Europos parlamento teisės skyrius pateikė oficialią teisinę išvadą. Ir pagrindinė mintis ten yra tokia. Pagal baudžiamąją teisę reikalavimai įrodymams yra griežtesni nei civilinėje teisėje ir manau tai visiškai argumentuotas principas. Tačiau, ko trūksta toje išvadoje? Kokie yra įrodymai siekiant nuteisti tam tikrą asmenį? E, ten išvardyti principai skiriasi nuo tų principų, kurie išvardyti kompromisiniuose pakeitimuose. Bet mes kalbame ne apie asmens nuteisimą baudžiamojo byloje, o apie konfiskavimą. Ir čia reikia tokių įrodymų, kurie įrodytų, kad turtas, kurį ruošiamasi konfiskuoti, yra tiesiogiai ir netiesiogiai susijęs su nusikalstama veika. Ponios Makovei parengti pakeitimai su šešėliniais pranešėjais, parengti kartu galėtų likti ir galioti. Tačiau vis dėlto pritariu poniai Weber, kad turėtume elgtis išmintingai ir atsargiai. Tokios nuomonės laikosi ir mūsų frakcija. Su baudžiamosios teisės reikalais reikia elgtis labai atsargiai. Reikia skirti tam laiko. Labai abejoju, ar šį diskusijų metu pakaks laiko įsigilinti į teisės skyriaus argumentus, todėl pritariu kolegijai Weber, kad diskusija turėtų trukti ilgiau. Nesu įsitikinęs, tiesą sakant, kad būtinai teisės skyriaus išvada turėtų daryti įtaką kompromisams, bet tai reikėtų aptarti su teisininkais. O dabar konkrečiai kompromisas numeris 3 kokį turtą galima konfiskuoti. Aš parengiau tekstą, kuris mano nuomonė randa tinkamą pusiausvyrą. Pagal jį į konfiskavimą nepatenka prekės, turtas, kuris yra būtinas pragyvenimui ir e, parengiau išsamų sąrašą. Aš parengiau alternatyvą dabartiniam kompromisui ir aš laikausi savo teksto, todėl trečiam kompromisui negaliu pritarti. Negaliu pritarti ir dešimtajam kompromisui, nes jis tiesiog nurodo privalomai valstybėms narėms, kad jeigu nėra e, kad reikia panaudoti pajamas iš e, konfiskuotų iš konfiskuoto turto panaudoti tas pajamas socialiniams arba nusikalstamų prevencijos tikslams. Manau, valstybės narės pačios turėtų spręsti, ką daryti su pajamomis iš konfiskuoto turto. Neturėtume to reglamentuoti šitame dokumente. Man atrodo, šita nuostata grindžiama Italijos pavyzdžių. Bet aš pritariu poniai Weber, dėl Alde pozicijos. Pirmosios diskusijos komitete metu aš pastebėjau, kad Alde atstovas paminėjo tam tikrus dalykus, kurie, mano nuomonė, netitinka bendros Alde nuomonės. Ir pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams būtų daug naudingiau, jeigu į Aldę nuomonę būtų atsižvelgta nuo pat pradžių, o ne proceso pabaigoje. Ačiū. Pone. Sipel. Pirmininkė, nekalbėsiu savo visos frakcijos vardu, tačiau asmeniškai pasakysiu, kad sudėtinga būtų balsuoti dėl šio dokumento šiandien arba rytoj. rytoj. Keli kompromisiniai pakeitimai, man atrodo, probleminiai Labai negerai yra painioti baudžiamąją ir civilinę teisę. Elgtis baudžiamosios teisės rytyje reikia labai atsargiai, pavyzdžiui, dėl kompetitingos institucijoms, institucijos reikia dar kruopšiai pasvarstyti. Taip pat dėl to, kokio pobūdžio tyrimas turi būti atliekamas, kokių reikia įrodymų prieš imantis veiksmų. Čia aš kalbu apie dešimtą kompromisą, taip pat dėl pajamų panaudojimo. Matyčiau problemą susijusią su pajamų panaudojimu ir jeigu tas pajamas panaudoja konfiskavimą atlikusi institucija. Žodžiu, problemų yra apšiai ir šią savaitę nesijaučiu galinti spręsti ir balsuoti dėl šio dokumento. Ponas Vos. Ačiū. Aš jau anksčiau esu sakęs, kad man užkliūna kai kurios šio pranešimo dalys. Tai ne vien politinės problemos, tai ir teisinės spragos. Noriu tai pabrėžti. Tarkime, turto konfiskavimas. Čia matyčiau aišku pavojų mūsų teisiniams sistemoms. Aš kalbu apie nekaltumo prezumciją, apie teisę į turtą, apie reikalavimus keliamus įrodymams ir jų surinkimui mes e, pagal dabartinės dokumento nuostatas sukurtume labai neaiškę situaciją. Negalime tokios pozicijos formuluoti. Ir mano susirūpinimą sustiprina teisės skyriaus išvada. Galbūt jūs sakysite, nebūtinai svarbu, ką sako ponas Fos, bet juk teisininkų išvaidoje taip pat e, tam tikros problemos yra pabrėžtos. Negalime jų ignoruoti, negalime balsuoti. Tiesiog negalime dabar, dabar balsuoti dėl tam tikrų turinio vietų, pavyzdžiui, devintas kompromisnis pasiūlymas dėl turto kilmės ir jos pagristumo. Ten keičiamas įrodinėjimo pareigos principas. Ir tai netitinka teisės viešpatavimo principo. Jei mes norime konfiskuoti turtą, tai negalime užbraukti visos likščiolinės teisinės praktikos, procedūrų, negalime ignoruoti likšalinės praktikos. Yra teisės viešpatavimo principai, jie nubrėžia tam tikras ribas ir reikia jų neperžingti. Vadinasi, tuos kompromisus reikia toliau keisti, taisyti. Turime užtikrinti, kad mes, Europos parlamentarai, ne, netaptume pajuokos objektu Nepriimkime dokumento, kurio po to vėliau nesugebėsime įgyvendinti praktikoje. Ačiū pirmininkė, aš pritariu tiems, kurie sako, kad rytoj tikrai nėra pagrindo balsuoti dėl šio dokumento, nes vis dar e, yra daugybė esminių spragų tekste. Aš nedirbau kaip šešėlinė pranešėja, tačiau man ypatinga susirūpnima kelia viena problema, kurią paminėjo e, ponas Kajola, mūsų teisinis patarėjas. Ir dėl to aš pateikiau tam tikrų pakeitimų, konkrečiai 94 pakeitimą man rūpi štai kas, kad visiškai į mano pakeitimą neatsižvelgta. Šita direktyva yra grindžiama 82 ir 83 sutarties straipsnių, tai yra baudžiamosios teisės principai, jei teisingai suprantu, tuomet išeitų taip, kad negalime į tą direktyvą įrašyti civilinės teisenos. E, principų. Tačiau kai kurios valstybės ir konkrečiai Junktinė karalystė jau taiko priemonės civilinėje teisėje, kurios leidžia suteikti įgaliojimus dėl konfiskavimo, netgi jeigu asmo nėra nuteistas pagal baudžiamąją teiseną. Reikia atsižvelgti taip pat poniai Makoviai ir į e, Europos žmogaus teisų konvenciją. Aš pritariu minčiai, kad reikia leisti toms valstybėms narėms, kurios pagal savo civilinę teisę gali vykdyti turto konfiskavimą, e, palikti tą sistemą galioti. Tačiau pagal šitą direktyvą tos valstybės iškristų už borto. Pone Makovei formuluoja taip, kad atsiranda tam tikra pilkoji teisinė zona pagal jos formuluoti ir tampa nebeaišku, ar toms valstybėms bus leista taikyti savo dabartinės civilinės teisės sistemas. Bent dvi valstybės narės šiuo metu yra, kurios pagal civilinę teisę leidžia turto konfiskavimą ir neaišku, ar joms bus leista toms sistemoms toliau veikti. Ir ar tikrai neprireiks toms valstybėms keisti savo sistemą, įvesti naujų įgaliojimų pagal baudžiamąją teisę. Reikėtų e, aiškiai nurodyti, kad tų valstybių civilinės teisės sistemos su konfiskavimo įgaliojimais lieka galioti, o ne per direktyvą įvedami nauji principai. Taip pat nežinau, ar teisingai suprantu kitą pono Ajola atsiųsto elektroninio laiško sakinį. Jis rašo, kad tose valstybėse, kur galioja tokios sistemos, tai direktyvos nustatyti principai neturi būti mažiau griežti nei iki tol galioja principai. Nežinau, ar teisingai suprantu. Šita direktyva negali įvesti naujų e, konfiskavimo įgaliojimų pagal civilinę teisę. Mes tiesiog turėtume nurodyti, kad šita direktyva nekeičia jau dabar galiojančių civilinės teisės sistemų. Aš norėčiau patikinimo, kad taip ir yra, kad toks ketinimas. Man susirūpinimą kelia tai, kad pagal Makovei pasiūlymą dinksta teisinis aiškumas dėl šios direktyvos taikymo, srities taikymo ribų. Kaip aš pati suprantu, tai direktyva turėtų būti taikoma tik tai baudžiamosios teisės sryčiai ir įgaliojimams. Ačiū, ponas Kirchopas. Ačiū, pirmininkė. Visiškai pritariu pastarosiams pastaboms, kadangi daroma čia nuoroda į teisinės sistemas. Teisinės sistemos yra labai įvairios ir tose skirtingose sistemose yra skirtingai traktuojamas turto konfiskavimas turto, kuris gaunamas iš nusikalstamos veikos, nesvarbu, kur tas turtas yra laikomas. Ir man šiek tiek neramu, kad užvilkindami procesą, bandydami susitarti, mes nieko nepasieksime, nes susitarti ir konsensusas čia faktiškai neįmanomas, nes valstybėse narėse teisinės sistemos skiriasi ir požiūriai skiriasi. Yra nemažai Europos šalių ir čia pritariu poniai Makovei ir jos bandymams eiti tolin, bet yra nemažai valstybių Europoje, kur konfiskavimo, turto konfiskavimo klausimas yra sutvarkytas per civilinį procesą. Ir niekas, manau, nenorėtų, kad neteisėtai įgytas turtas, iš nusikalstamos veikos įgytas turtas liktų nusikaltelių rankose, jų sėbrų rankose. Mums, mes Britanijoje jau testavome šį klausimą žmogaus teisų e, aspektų ir žmogaus, kalbam apie tai, kad žmogaus teisės yra pažeidžiamos, tačiau man šis argumentas nėra labai tikinantis. Tiesa, pirmininkė, kad yra valstybių, kurios aiškiai nurodė, kad negalima konfiskuoti to turto, kol nėra priimtas teismo sprendimas ir nėra nuteistas asmuo. Aš, kiek suprantu, tai reiškia, kad tie žmonės, e, kurie kalba iš tos perspektyvos, tiesiog bando pasikliauti savo patirtimi ir galbūt tam yra svarių priežasčių. Tačiau pagrindinis dalykas, pirmininkė, yra mums pasirūpinti, kad to šalis, kurios vykdo konfiskavimo procesus, kad e, turėtų tam tikrus saugiklius per civilinę sistemą, civilinės teisės sistemą ir galėtų tą toliau daryti. Žinoma, galimybę tą daryti tose valstybės narėse, kurios e, tą daro per civilinę teisę ir įvesti tą sistemą tose šalise, kurios jos neturėjo per baudžiamą sistemą, tai reiškia, kad turėsime uh, konfiskuoti bet kuriuo atveju turtą įgytą nelegaliai iš nusikalstamos veikos. Taigi aš pritariu poniai Latford, mes negalime tam uždaryti durų, nes tikrai bus sudėtinga šioje e, direktyvoje numatyti galimybę, priešingų atveju bus sunku numatyti galimybę atimti tą turtą, kuris yra įgytas e, nelegaliai. Ačiū, ponė Matie. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausydamasi kolegų, tiesiog supratau, kad gal tarpusavėje nesame gerai įsigilinę į tekstą ir aptarę jo kartu. Ir dabar rezultatas yra tas, kad tai, ką turime šiandien priešais mus, nėra pakankamai aptartas tekstas, suderintas tekstas. Dėl to iškyla nemažai problemų ir kolegos mano, kad kyla problemų dėl esminių dalykų, dėl to, kad tai pažeidžia tam tikrų valstybių konstitucijas, teisinės sistemas ir panašiai. Na, logiškai turėtume balsuoti rytoj ir man kyla klausimas, ar tikrai remiantį šiuo tekstu galėtume rytoj balsuoti. Teisininkų išvada dėl kompromisinių pakeitimų irgi nėra labai tenkinanti. Uh, Ir, na kągi, sprendimą turėsime priimti mes, bet aš nežinau, taip atvirai kalbant, ar galime atidėdinėti balsavimus. Man vat ir kyla toks klausimas. Monika, ar mes galime atidėti balsavimą, galbūt dar kartą aptarti tuos kompromisus, surenkti kažkiek susitikimų tarpusavyje, nes yra dalykų, kurie tikrai mūsų visų netenkina šiandieną. Tai tiek. Ačiū. Pone Makovėjai. Išklausėme kolegų pastabų, bet atsiprašau dar prieš tai porcelino. Atsiprašau, pirmininkė, aš prašiau žodžio ir anksčiau, nenorėjau dabar pertraukti jūsų, bet tik norėjau pažymėti, kad kalbame apie tuos dalykus, kurie yra labai svarbus ir labai jautrus. Kalbame apie turto konfiskavimą, užšaldymą, turto, kuris gaunamas iš nusikalstamos veikos. Šiek tiek e, apie skaičius kažką įsivaizduojame, bet realiai įvardinti sumas sudėtinga. Tik žinome, kad tai yra milijardai eurų, kurie yra gaunami iš nusikal, nusikaltimų. Ir tai turi rūpėti visiems, visiems ES piliečiams, nes kalbame ir apie vaikų pornografiją, ir priekybą e, žmonėmis, ir narkotikų priekybą ir panašiai. Taigi tai yra tie klausimai, kaip jau sakiau, kurie, kurie yra labai jautrus ir labai svarbus. Dėl to vertėtų deramai juos aptarti. Aš dirbau kartu su ponia Makovei šiuo klausimu ir mes tikrai daug įdėjome pastangų, kad rastumėme sprendimą, atsižvelgiant į visiems rūpimus klausimus. Aš manau, kad pakeitimuose tai iš dalies ir atsispindi. Man atrodo, kad kompromisiniai pakeitimai, dėl kurių šiandien daugiausia ir kalbama, yra susijęs su konfiskavimu dar e, byloje neprieimus sprendimo. Ir galiausiai, kas, kas nutinka su tuo turtu. Tai jau yra, aišku, teismo prerogatyva. Na ir mes e, galime pamandyti dėl to susitarti. Kalba eina apie žmonių gyvybių apsaugą. Strasbūro teismas pasisakė už tas nuostatas. pagal kurias konfiskavimas yra įmanomas dar nenuteisus asmens. Jeigu kyla pavojus Europos piliečiams. Ir na, teismas nemano, kad taip iš esmės pakenktų ir pažeistų žmogaus teisės. Man, mane tai šiek tiek stebina ir galbūt tai yra mano asmenė nuomonė. Bet aš čia irgi kalbu ne, ne savo frakcijos vardu. Su jais susitiksiu šiandien po pietų, čia mano yra asmenė nuomonė. Pone Gijom kalbėjo apie įvairius sunkumus, su kuriais susidurėma, kalbant apie esminį, tokį bazinį turtą, kad jis nebūtų konfiskuojamas. Tačiau reikia nepamiršti, kad tas turtas gaunamas iš nusikal, nusikaltimų, atimant juos iš kitų žmonių. Taigi turime labai atsargiai kalbėti apie tuos, tuos esminius, tą esminį turtą, bazinį turtą, pragyvenimui skirtą turtą. Tačiau aš manau, kad turime išsaugoti teisės tų, kurie nukentėjo nuo tų nusikaltimų. Dažnai nekalbame apie pavienius asmenius, kalbame apie ištisas bendruomenės, kurios nukentėjo nuo tokių nusikaltimų. Visa visuomenė nukenčia tokių nusikaltimų atveju. Tai štai tokio požiūrio turėtumėme, turėtumėme laikytis ir pasirūpinti, kad būtų apsaugomi žmonės, kad būtų atlyginama žala, kurią jie patyrė ir turime pirmiausia pasirūpinti tai žmonėmis, o ne, ne tais, kurie e, dalyvavo nusikaltimuose. Man atrodo, kad svarbu irgi pamastyti apie tai, ką mes čia bandome uh, padaryti ir apie ką mes diskutuojame, nesvarbu, kad ir visuomenė mus teisingai suprastų. Jeigu parodysime, kad nesutarėme tokiais paprastais klausimais, tai tai gali turėti neigiamų padarinių. Ir manau, kad turėtumėme balsuoti dėl šių nuostatų ir pabandyti surasti sprendimą, remiantis kuo galima platesnę paramą. Tačiau manau, kad būtų pravartu rytoj balsuoti, galbūt tai nebūtų galutinis balsavimas, tačiau tai jau būtų bent žingsnis to galutinio balsavimo link. Ir tai tikrai būtų naudingiau neatidėti balsavimą, nes tokia, kad nesutarėme tokiais jautriais ir svarbiais klausimais. Ir tikrai tokia situacija niekam nebūtų naudinga. Aš dabar detaliai nekomentuosiu pranešimo, nes prieš tai dar norėčiau pasikalbėti su frakcijos kolegomis. Tačiau noriu tiesiog pasakyti, pa, pa, tiesiog pakalbėjau apie patį mūsų darbo metodą. Labai svarbu, kad mes vieningai parlamente apsispręstumėme dėl tų esminių dalykų, tai yra tai, kad reikia apsaugoti visuomenę, reikia uh, apginti žmonių teisės ir kovoti su nusikalteliais. Pone Weber dar nori papildomai kažką pasakyti poniai Makoviai. Aš suprantu, ką sako ponia Borsalino, kai jie kalba apie kovą su nusikalteliais ir įvairiomis jų kategorijomis, tačiau ne, Pažvelkite į devintąjį kompromisinį pakeitimą. Ten apskritai nėra kalbama apie nusikaltimus, nusikalstamąją veiką. Tiesiog sakoma, kad jeigu asmuo negali įrodyti, iš kur gavo tą turtą, nekalbama apie nusikaltimus tenais apskritai. Tai yra tokie teisės aktai, kuri, kuri, kuriuos mes savo šalyje turėjome. Ir galiu pasakyti, kad E, savavaliavimo tokioje, tokio atveju yra labai daug. Ar mums dabar tos savivalės reikia Europos Sąjungoje? Ačiū pirmininkė. Dėl teisinio pagrindo norėčiau štai ką pasakyti. Paties esu teisininkė ir pati dalyvauju, dalyvavau žmogaus teisų teismo posėdžiuose prieš dvi savaitės. Tai, tai buvo 20-oji mano laimėta byla teisme. Ir dabar noriu pasakyti, kad tikrai žinau tą jurisprudenciją ir esu jums, ir jūs žinote, nes, nes Europos teismo nuosprendžius esu išsiuntusi, taigi tai irgi yra susijęs su teisiniu pagrindu. Konfiskavimas patenka į 83 straipsnio apriepti, nepriklausomai nuo to, ar konfiskavimas laikomas bausme ar priemonė nacionalinėje teisėje. Jeigu tiesiog jis patenkina baudžiamųjų sankcijų reikalavimus, tai yra susijęs su nusikalstama veikla, nusikaltimais. Taigi visa, visoje šioje direktyvoje kalbama apie konfiskavimą, turto užšaldymą, organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo srityje. Taigi e, visi pakeitimai yra susijęs su šiuo kontekstu. Mes nekalbame apie kokį tai kitą kontekstą už terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo ribų. Taigi, tai yra baudžiamoji priemonė ir ji yra leidžiama pagal žmogaus teisų konvenciją. Taigi, pasitikrinkite elektroninio pašto dėžutės, mes esame išsiuntę žmogaus teisų, teisų teismo e, nuosprendį atitinkamą. Ir mes kalbame apie konfiskavimą dar iki nuteisimo. Konfiskavimas, kuris nėra pagristas e, nuteis, nuteisimu. E, Ir netgi jeigu tai yra civilinėse bylose naudojama, tai vis tiek nėra traktuojama kaip civilinės e, teisės priemonė, nes visuomet tai yra susijęs su nusikalstama veika. Aš nekomentuosiu tokių sakinių, kaip kodėl skubu, kodėl noriu, kad greičiau būtų balsuojama. Tiesiog dėl balsavimo buvo apsispręsta kartu. Numatyta balsuoti rytoj. Ir mane stebina, kad vakar staiga pradėjo man plūsti elektroninio pašto žinutės, kad reikia aptarti kompromisinius pakeitimus. Puiku, galime juos aptarti, bet uh, tiesiog prašyčiau geresnio darbų koordinavimo, nes man atrodo, kad čia didžiausios problemos kyla Aldėje. Taigi, jeigu aš sąžiningai su visais šėliniais pranešėjais aptariau situaciją, mes susitarėme dėl kompromisinių pakeitimų. Tai aš tuomet ir tikiuosi, kad bent jau dauguma, na gal ne visos frakcijos, bet dauguma pritarė tiems kompromisams. Dėl EPP rytoj vyks balsavimas, tai mes dar pasikalbėsime po pietų tarpusavyje, nes irgi yra nesutarimų. Bet mes kiekvienas turime pasirūpinti, kad būtų dauguma balsuojančiųjų už. Galime balsuoti dėl, dėl straipsnių. Ir aišku, skubėti čia nieks nesiruošė, bet dėl balsavimo datos buvo apsispręsta anksčiau. Uh, Tačiau aš sutinku, kad norint dar padiskutuoti ir šį beitą pasiaiškinti tiems, tiems, kuriems reikia, tai galiu aš atidėti tuos balsavimus iki kovo mėnesio, jeigu, iki kovo mėnesio, jeigu, žmonės, jeigu žmonėms reikia dar, dar laiko pasigilinti, įsigilinti į teismo sprendimus susijusius su konfiskavimu, jie gali tą padaryti. Arba konfiskavimo priemonė kaip baudžiamoji priemonė, kuri yra visiškai e, suderinta su žmogaus teisų jurisprudencija ir žmogaus teisų konvencija. Taip, jūs išsiuntėte mums laišką Jūs dabar, kaip suprantu, siūlote atidėti balsavimą ir dėl jo turi apsispręsti lybe komitetas, nes kitu atveju balsuoti yra numatyta rytoj. Ir e, turėjome balsuoti vasario 21 dieną, bet jeigu ketiname atidėti balsavimą, turime dabar apsispręsti, ar jūs sutinkate, kad balsavimas būtų atidėtas, ar yra prieštaraujančių. Taip, aš suprantu, kad APP e pritarė, liberalų frakcija taip pat pritarė, socialdemokratai neprieštarauja kaip žalieji. Taip, mes pritarėme balsavimo atidėjimui. Aš turiu dar vieną pasiūlymą ir turiu vieną klausimą. Pranešėjai, ar ji sutiktų, mes kreipiamės į teisės tarnybą dėl oficialios nuomonės. Koordinatoriai galbūt tą turėtų padaryti, sutinkant pranešėjai, jeigu jį tam pritarė. Do you have any... Um, sono, posso essere d'accordo su... Pane Barcelino, aš galėčiau pritarti balsavimo atidėjimui jeigu netidėsime jo pernelik ilgam laikui. Ne, mes atidėsime balsavimą iki kito įprastinio mūsų komiteto posėdžio. Jis yra numatytas kovo mėnesiui, taigi balsuotume kovo mėnesį, atidėtume vienam mėnesiui maksimaliai balsavimą. Ar ponia Makovėj dar turėtų pastabų? Atsiprašau, ponas Kirkop pirmiausia. Noriu pasakyti, ponė pirmininkė, kad esu pasiruošęs tam pritarti, jeigu mūsų tikslas yra dar kartą kreiptis į teisės tarnybą, siekiant išsiaiškinti tuos neaiškius klausimus. Bet jeigu mes siekiame tiesiog vienbalsiškumo, kaip jau ir sakiau savo pirminėme pasisakymą, dėl e, teisinių sistemų skirtumų yra sunkių klausimų, kurių tiesiog neįmanoma išspręsti. Taigi, jeigu priežastis yra kreipimasis į teisės tarnybą dėl nuomonės, tai aš būčiau pasirengęs tam pritarti. Suggestion. Mes išgirdome pasiūlymą kreiptis į teisės tarnybą, paaiškinimo. Tačiau atrodo, kad sutarėme preliminariai atidėti balsavimą vieną mėnesį, balsuosime uh, kovo mėnesio komiteto posėdėje, tačiau žinoma, nuo jūsų, ponė pranešėja, viskas priklauso. Pone Makovei. Ačiū. Taip. Balsuotume kovo mėnesį dėl teisės, teisinio pagrindo. Aš jau turbūt trečią kartą šiandien pasakysiu, kad uh, Esu teisininkė, esu išsintusi jums Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Yra sutartis, man tolesnių paaiškinimų iš teisės tarnybos nereikia. Aš esu pranešėja, man visa tai yra aišku. Buvo išplatintas generalinio sekretoriaus laiškas, tai kitas darbo metodas, viskas čia gerai man yra viskas aišku, aš esu pasirengusi dar kartą viską paaiškinti šešėliniams pranešėjams ir aptarti šį klausimą su šešėliniais pranešėjais dar kartą. Teisės tarnybos atstovai, kaip visuomet, dalyvavo mūsų posėdžiuose. Aš taip pat norėčiau paprašyti sekretoriato surenkti susitikimą su šešėliniais pranešėjais kai jie aptars šį klausimą savo frakcijose. Pirmininkas, taip, mes jūs suprantame, jūs sutinkate atidėti balsavimą iki kovo mėnesio. Jūs taip pat sakote, kad nereikia tolesnio teisinio patikslinimo. Jūs išdėstėte tą teisinį klausimą. Ar dar bus papildomų pastebėjimų? Pone Latford. Aš Žinoma, sutinku atidėti balsavimą, bet e, aš manau, kad mums reikia teisės tarnybos nuomonės. Pone Makovai parengė kompromisinius pakeitimus tokiu būdu, kuris man kelia dviejonių, ar jis suprato teisės tarnybos rekomendacijas. Aš taip pat turiu pasakyti, kad ir tarybos teisės tarnyba yra pateikusi savo rekomendacijas. Ir būtų gerai, jeigu mus informuotų apie tai, ar abiejų institucijų teisės tarnybos sutarė. Nes tai yra labai svarbus klausimas, kalbant apie baudžiamąją ir civilinę teisę ir apie tai, ką gali ES reglamentuoti ir ko ne. Šis klausimas jau yra kilęs ir svarstant kitus dokumentus. Aš tikrai kitokios laikausi nuomonės nei ponia Makovai. Aš nekvestionuoju jos turimų žinių, tačiau manau, kad būtų buvę gerai, jeigu ši teisės problema būtų atspindėta rengiant kompromisinius pakeitimus. Pirmininkas. Taigi apsispręskime, bet pirmiausia steikime žodį ponui Tavarės. Prašom. Ar prašėte žodžio? Ačiū. Pasinaudosiu galimybę ir pasiūlysiu, gal šį klausimą galėtų aptarti koordinatoriai. Pirmininkas, mano pasiūlymas dabar apsispręskime, ponas Dejong. Aš manau, kad Mums būtų svarbi teisės tarnybos nuomonė. Šešėliniai pranešėjai e, diskutuoja teisės klausimais, e, bet mums reikia padaryti išvadą, tam reikalinga teisės tarnybos nuomonė. Neturėtume vilkinti proceso ir kreiptis dėl teisinės nuomonės. Pirmininkas atrodo, kad didžioji dalis pritarė tam, kad kreiptumės į teisės tarnybą prašydami nuomonės. Ar tam pritarėme SND, ECR, GUE, žalieji, ALDE, ar visi tam pritarė? Taip, visi tam pritarė ir balsuosime dėl šio klausimo kovo mėnesį. Pone Makoliai, dar kartą. Taip. Kaip jau ir pasakiau, ne kartą aš esu teisininkė, aš turiu savo nuomonę dėl teisinio pagrindo. Jeigu kitiems kolegoms reikalinga teisės tarnybos nuomonė, mes aptarsime ją. Tačiau teisės tarnyba negali pakeisti pranešėjų. Pirmininkas. Pone Makovai, taip dar kartą pakartosiu, kad jums yra išsiusti atitinkami nuosprendžiai. Pirmininkas. Taip, šis klausimas yra baigtas svarstyti. Tačiau yra dar vienas klausimas, priklausantis poniai Makovai. Taip, kitas klausimas. Pranešėjai yra ponia Makovei, bet dabar galime išklausyti pono Korkoran. Pono Eugene Korkoran, jis yra Airijos turto susigražinimo tarnybos vadovas. Ponas Korkoran atrodo jau yra atvykęs. Prašom, ponio Korkoran. Ačiū, pana pirmininkė, aš esu Eugene Korkoran. Aš Esu Airijos turto susigražinimo tarnybos vadovas. Man didžiulė garbė ir malonumas kreiptis į šį komitetą tarnybos vardu. Airija turi gerai parengtas teisinės priemonės, konfiskuojant nusikalstamą būdų įgytą turtą. Mes taip pat konfiskuojame turtą dar nesulaukus apkaltinamojo nuosprendžio. Savo trumpame pristatymą aš norėčiau pateikti jums tarnybos darbą ir statutą, kuriuo remdamasi tarnyba veikia. Po to aš stengsiuosi atsakyti į klausimus, jeigu tokių kils dėl tarnybos darbo. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad paskutinio dešimtmečio metu buvo pripažinta, kad Airijoje kai kurie nusikalteliai surado būdus, pagal kuriuos jų negalėjo pasiekti baudžiamosios teisės sistema. Buvo pastebėtos tendencijos, kai organizuoti nusikalteliai tiesiog izoliuodavosi ir veikdavo slaptai. Siekiant kovoti su tokiu organizuotu nusikalstamumu buvo imtasi teisinių priemonių ir žingsnių, kad tokia praktika būtų panaikinta. Airija paskelbė tam tikrus nutarimus nusikaltėliams kaltinamiems dėl priekybos narkotikais. 1994 e, metais buvo priimtas toks kriminalinės baudžiamosios teisinos aktas. Tai buvo veiksminga priemonė kovojant su nusikalstama veika. Tačiau praėjus vieneriems metams atsirado būtinybė imtis ambicingesnių priemonių kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir priekyba narkotikais. Po to, kai buvo nužudytas tyriamasis žurnalistas iškilus žurnalistas e, vykdantis savo pareigas. Tuo metu buvo priimti nauji teisės aktai, konkrečiai du teisės aktai. 96 metais mūsų tarnyba priėmė atitinkamą įstatymą ir šiais metais buvo, tais metais buvo priimtas įstatymas dėl nusikalstamų būdų įgytų pajamų. Ir ten daugiausia buvo kalbama apie neapkaltinamojo nuosprendžio pagrįstą konfiskavimą. Šie teisės aktai tarpinių laikotarpių atnešė nemažai sėkmės. Buvo sėkmingai kovota prieš kai kurias organizuoto nusikalstamumo grupuotės ir šie teisės aktai, žinoma, per kai kurios per tolesnius metus susidūrė su tam tikrais iššūkiais ir aš papasakosiu, kaip mes grūmame su tais iššūkiais. Teisėkuros projektas įsigaliojo 96 metais, jame buvo daug svarbių nuostatų, buvo įvesta neapkiltinamoji nuosprendžių pagrįsta konfiskavimo sistema, o tai leido įsteigti mūsų tarnybą kaip nepriklausomą statutinę tarnybą. Šiai tarnybai yra nustatytas konkretus uždavinys kalbant apie turto susigražinimo sistemą. Svarbiausias dalykas yra konkrečios nuostatos, leidžiančios pasidalinti konfidencialią informaciją su kitomis agentūromis. Turto susigražinimo tarnyba yra daugia agentūrinė tarnybą, ją sudaro policijos nariai, e, pajamų komisijos, e, mokesčių, muitų tarnybos e, darbuotojai, socialinės apsaugos agentūros darbuotojai, taip pat ir į tarnybos personalą įeina ir administracijos ir techniniai darbuotojai. Taigi, kaip jau minėjau, mes keičiamės informaciją ir atitinkamai bendradarbiaujame išvengdami įprastinių biurokratinių kliūčių, su kuriamis susiduria didelės stambios agentūros. Mes bendradarbiaujame remdamiesi teisės aktais, kurie leidžia keistis tam tikrą informaciją tarp tarnybos ir policijos bei pajamų komisijos bei kitų agentūrų siekiant statutinių tikslų. Visi tarnybos darbuotojai, tiek teisininkai, tiek apskaitininkai dirba kartu kaip viena organizacija. Per pastarosius metus mes pastebėjome, kad toks darbo modelis atneša daug naudos, jis sudaro sąlygas bendradarbiauti skirtingų agentūrų darbuotojams. Mes e, turime savo konsultantų, savo patarėjų ir tai taip pat yra labai naudinga. Mes esame nepriklausoma statutinė agentūra ir biuras yra atskaitingas štam, kad komisaras būtų atsakingas policijai už biuro darbą kaip e, biuras turi teikti metinę ataskaitą dėl vykdomos veiklos per policijos komisarą teisingumo ministrui, o vėliau ministras parlamentui teikia šią ataskaitą. Biuras yra finansuojamas iš išdo. Jis neturi pasiekti kažkokių iš anksto nustatytų finansinių tikslų, Trumpai tariant, biuro funkcijos ir tikslai yra numatyti teisės aktuose. Mes turime pasinaudoti visomis teisės priemonėmis, kovodami su nusikalteliais. Pagrindinė mūsų priemonė yra iš nusikalstamos veikos gaunamų pajamų aktas 96 metais patvirtintas. 96 mes taip pat naudojamės mokesčių kodeksu ir socialinės gerovės kodeksu. Mokesčių kodeksas pasirodė vertinga priemonė, nes teisės aktai yra veiksmingi. Pajamos gautos iš nusikalstamos veiklos gali būti apmokestinamos ir pajamų komisarai turi plačias galias atlikti kratas paieškas ir taip toliau prieš biuro įkūrimą pajamų komisarai iš tiesų nepersekiodavo nusikaltelių dėl apmokestinimo tikslų, dėl baimės, dėl, dėl grėsmės kylančios jų saugumui. Tačiau vėliau buvo numatytas saugumas pajamų komisarams ir aš čia norėčiau paminėti anonimiškumo nuostatas civiliams darbuotojams ir biuro darbuotojams. Socialinės apsaugos pareigūnai biure e, pademonstravo, kad jie iš tiesų rimtai žiūri į savo pareigas. Iš nusikalstamos veiklos gaunamų pajamų aktas taiko kelias nuostatas tokio pobūdžio pajamoms dėl e, nustatymo, ar pajamos yra gaunamos iš nusikalstamos veiklos. Tuomet yra turtas išaldomas ir joks asmo negali tvarkyti tokio turto. Toks nutarimas galioja 21 dieną. Ir biuras gali priimti sprendimą ir pratesti išaldimo laikotarpį. Per tas 21 dieną imasi veiksmų teismas ir yra informuojami asmenys turintis interesų tam turtui. Taigi išaldymo nutarimas galioja, kol nevyksta bylos svarstymas. Jeigu teismui pasirodo po svarstymo, kad turtas yra gautas iš nusikalstamos veiklos, tuomet yra patvirtinamas ilgesnis išaldimo nutarimas, maksimaliai septynėjus metus jis gali trukti. Per tą laikotarpį bet kuris asmuo, kuris gali įrodyti teismui, kad turtas nėra gautas iš nusikalstamos veiklos, gali kreiptis į teismą, kad nutarimas būtų panaikintas. Čia kalbama apie turtą, kurio vertė ne mažiau negu 30 tūkstančių, 13 tūkstančių eurų. Taip pat yra numatyta nuostata teisės aktai ir jų pritaikymas, jie praeina kontrolės sistemą, kad nebūtų priimta neteisingų sprendimų. Pagrindinis saugiklis yra štai koks. Tie žmonės, kurie negali pasisamdyti advokato, jiems skiriama teisinės pagalbos sistema, o biuro teisiniai veiksmai juos labai atidžiai prižiūri teismas. Ir įrodymus gali kvestionuoti ir už, užginčyti atsakovas. Jeigu teismas mano, kad įrodymų nepagrindžia kiti įrodymai, gali juos atmesti. Praėjus septyniarių metų laikotarpį biuras gali prašyti panaikinti asmenų teisės į tą turtą ir kad tas turtas pereitų į centrinį išdą. Aš pradžio, pradžioje jau minėjau, kad nemažai kartų bandyta užginčyti šitą aktą teisme ir buvo pateikta ir konstitucinių argumentų, e, kad, pavyzdžiui, jeigu tuo metu būtų galiojus, e, galiojusi konvencija, žmogaus teisų konvencija, tai toks aktas nebūtų buvęs priimtas, tokias bylas nagrinėjo aukščiausias ir aukščiausiasis teismas Airijoje Ir buvo argumentuojama tose bylose, kad šitas aktas pažeidžia konstituciją. Ir buvo argumentuojama, kad civilinė teisena neužtikrina tokių esminių principų kaip e, nekaltumo prezumcija, taip pat nepaneigiami įrodymai ir teisė į teismą, į prisiekusių į teismą. Ir teismas nusprendė tose bylose, kad konfiskavimo procesai yra civilinės, o ne baudžiamosios teisės dalis. Taip pat teismas nusprendė, kad pagal šį aktą nenumatoma asmens sulaikymo arba suėmimo, taip pat nenumatoma asmens įkalinimo už nesumokėtą baudą. Ir tokia teisena negali būti laikoma baudžiamuoju procesu. Taip pat aktas nenumato ne vienu etapu baudžiamojo nuosprendžio asmeniui. Taigi teismas priejo išvados, kad konfiskavimas turto nėra laikytinas bausme ir todėl neturėtų jam būti taikoma baudžiamosios teisės nuostatos. Antrasis argumentas, kurį pateikė teismas E, turto susigražinimo aktas nustato e, mm, įrodinėjimo naštą. Teismas toje byloje atsakė, kad taikomos tam tikros sąlygos. Teismas turi įsitikinti pagal įrodymus, kad pajamos yra gautos iš nusikalstamos veiklos. Taip pat juk yra apklausiami e, liudininkai, biuro darbuotojai ir kiti liudininkai. Taip pat nėra konstitucinio reikalavimo konstitucijoje, e, kad, kad asmo įsigijantis turtą įrodytų, jog įsigijo jį iš teisėtos veiklos. dėl argumento, jog asmo negali pats savęs apkaltinti, teismas byloje atsakė, kad aktas nenustato prievolės asmeniui duoti parodymus prieš save. Teisė į privačią nuosavybę negali būti užimti aukštesnę vietą teisų hierarchijoje, kad būtų ta teisė prisidengiant ginamas turtas įgytas iš nusikalstamos veikos. Akto nustatyti principai užstato, nu, nu užtikrina, kad e, nebūtų nepagristai atimamas turtas iš asmenų. Tiesiog aktas e, užtikrina, kad tie asmenys, kurie įsigijo turtą, uh, nusikalstamais veiksmais, grasindami, įbaugindami kitus žmonės, kad jie galėtų naudotis tuo turtu. Aš pateiksiu kelis pavyzdžius, kurios, kelias bylas, kurias mes sprendėme neseniai, kad suprastumėte, kaip biuras veikia praktikoje. Tai buvo gan nereikšmingos bylos. Viena operacija buvo pradėta bendrabiaujant su Junktinės karalystės pareigūnais. 2010 ir 2012 metais vyko ta operacija. Tam tikri asmenys buvo nuteikti, nuteisti Junktinėje karalystėje dėl uh, pinigų plovimo ir buvo nuteisti Junktinėje karalystėje. E, pajamos buvo pervestos į įvairias banko sąskaitas ir nedidelė suma buvo investuota Airijoje. Tyriant pajamas, mūsų tarnyba kartu su policija, taip pat su biuru, tyrė šitą sandėrį iš tų pajamų, kurias gavo Junktinėje karalystėje, nedidelę sumą 100 tūkstančių eurų investavo Airijoje, įsigijo du nekilnojamo turto objektus, taip pat panaudojo tas pajamas remontuoti tiems objektams ir kadangi Airijoje tuo metu buvo nekilnojamo turto pakilimas, tai ta nekilnojamo turto vystimo įmonė generavo pakankamai daug pajamų. E, pardavimai padidėjo, pasinaudojant tam tikrą praktiką, perkant ir perparduodant gana greitai butus, namus e, toje kylančioje rinkoje. Todėl tas asmos, ta įmonė sugebėjo gauti 5 milijonus paskolų, kadangi turto vertė jį užstatant vis didėjo, asmo naudojosi kitų asmenų tapatybę, įsigijant turtą Airijoje ir pasitelkiant nusikalstamų būdų gautas pajamas buvo gaunama vis naujų paskolų pavyko uždirbti didelės sumas, kadangi nekilnojamo turto rinka klestėjo, tos sumos buvo pervestos į asmens banko sąskaitas. Atlikus bendrą tyrimą, biurui pavyko susigražinti 2,7 milijonų eurų iš banko sąskaitų, maždaug 500 tūkstančių eurų, kurie buvo investuoti į akcijas asmo buvo nuteistas Junktinėje karalystėje ir atliko e, teismo baus, e, kalėjimo bausmę ten, o bendra išieškota suma buvo apie 3 milijonus eurų. Antrasis pavyzdys - operacija atlikta tik tai Airijoje, operacija Aloha 2012 metais. Ponas Korkoran noriu pasakyti, kad mūsų rytinė sesija baigsis pusę pirmos ir jūsų klausimas dar ne paskutinis, taigi prašyčiau mm, daryti išvadas, nes kai kurie nariai dar norės kalbėti. Pirmininkė, apibendrinsiu. Šis aktas Airijoje ir jo taikymo praktika parodė, kad jis nepažeidžia mūsų konstitucijos ir nepažeidžia Europos žmogaus teisų konvencijos. Tai yra gan plati koncepcija ir labai svarbi priemonė kovojant su nusikalstamumu Airijos jurisdikcijoje. O dabar aš dėkoju Jums už galimybę pasisakyti šio komiteto posėdėje ir pabandysiu atsakyti į klausimus, kuriuos nariai galbūt užduos. Ačiū už šį Airijos turto susigražinimo tarnybos vadovo pranešimą. Ir liko mums 15 minučių. Turime dar kitą klausimą, tai kalbėkite trumpai, ponė Zipil. Ačiū pirmininkė. Taip stengsiuosi kalbėti trumpai. Manęs neįtikina šis pranešimas. Jei pateikiama įrodymų, kad asmuo užsijėmė nusikalstamą veiką, o aš supratau iš pristatymo, kad apie tai reina kalba, tai tuomet tokiu atveju asmuo turėtų neturi galimybės pareikšti savo nuomonę teisme. Atrodo, išeina taip, kad pirmiausia priimami teisiniai veiksmai ir tik po to asmo gali gintis. Keista, ne visai man aišku, iš kur tokie įrodymai kyla. Ar yra vykdomas tyrimas, kyla įtarimų, ar atitinkamos tarnybos tiesiog ieško, ieško ir suranda įro... <laughs> įtartinų atvejų. Jeigu esama kažkokių įrodymų, kad turtas įsigytas iš nusikalstamos veikos pajamų, tai vis tiekgi turėtų vykti baudžiamasis procesas, siekiant išsiaiškinti, kaip buvo iš tikrųjų. Vis tiek manęs neįtikina šitie argumentai, kad šita, šitas procesas yra tinkamas. Ačiū. Mano klausimas labai panašus. Jūs sakėte, kad aukščiausias teismas ir konstitucinis teismas sprendė tas bylas, aiškinosi, ar neturėtų būti taikomas baudžiamo proceso garantijos tokiais atvejais. Atsakymas buvo teismo ne, tai nebūtina, kad gali būti taikoma civilinė teisena. Bent jau taip iš jūsų supratau, gal neteisingai supratau. Kaip supratau, teismas dėl to akto pareiškė, jog taip gali būti taikomas civilinis procesas. Bet galbūt teismas nustatė minimalius reikalavimus, standartus, sąžiningo proceso standartus. Aš tikiuosi, kad supratote klausimą. Pone Latvort, Tiesiog norėčiau pasakyti, kad esu dėkinga už e, pristatymą. Man atrodo, kad pas mus panaši yra sistema Junktinėje karalystėje. Žinoma, viskas priklauso nuo to, kiek pasitikima teismais ir kokiais saugikliais teismai naudojasi. Na ir žinoma, tai, ką mes čia dabar rengiame Europos Sąjungoje, tai yra tam tikras pateisinimas imtis veiksmų civil, pagal civilinę bylą ir galima čia rinktis arba leidžiame žmonėms tiesiog e, ir toliau gyventi iš e, nusikaltimo pajamų dėl to, kad ne, neįmanoma nuteisti dėl kažkokių tai priežasčių tos mens, arba mes e, labai imamės atsargių priemonių, uh, laikydamiesi visų saugiklių, kurie mums buvo nurodyti, ir bandome užkirsti tam kelią. Taigi aš manau, kad mes turime pirmiausia pasirūpinti, jog galėtumėme visi pasitikėti savo nacionalinėmis sistemomis ir tik tokiu būdu mes galėtumėme išspręsti šią didžiulę e, mafijos nusikaltimų problemą. Ir tai, kad mafija gauna didžiulės pajamas iš tų nusikaltimų ir tiesiog savo laimingai dėl iš tų pajamų gyvena. Ir aišku, viską reikia daryti labai atsargiai, viską daryti per aukščiausiosius teismus, Strasbūro teismą, kas, kas ir buvo padaryta. Ir viskas mums buvo kaip ir paaiškinta, taigi dabar uh, man atrodo, kad įmanoma galbūt pasitikėti tomis priemonėmis. Tai yra visiškai nesusiję su tuo, ką būtų įmanoma numatyti direktyvoje, kuri yra siūloma. Čia yra visiškai kita problema dėl teisinės apriepties ir ES įgaliojimų šioje srityje, tačiau tas teisinės civilinėse bylose galimo konfiskavimo pagrindimas, ko, ko, kokia situacija dabar, tarkim, yra Airijoje, buvo viskas paaiškinta ir e, viskas padaryta per teismų nuosprendžius. Ponas Vos. Ačiū. Aš irgi turėčiau klausimą dėl konfiskavimo teisinio pagrindo. Vokietijoje yra aiškiai atskiriama baudžiamo, baudžiamasis procesas nuo civilinio proceso. Taigi man čia dabar kyla klausimas. Aš kalbu apie sistemos, tokios sistemos perkelimą. Ar tokia sistema galėtų būti perkeliama? Jūs sakote, kad uh, konfiskuoti turtą galima dar prieš priimant nuosprendį, bet turi vykti kažkoks tai perse, baudžiamasis persekiojimas ir pagal, kokį, pagal kokias nuostatas užtikrinama mm, nekaltumo prezumcija, nes šiuo atveju ji nėra užtikrinama. Tiesiog yra daroma prielaida, kad turtas įgytas per nusikalstamą veiką. Ir netgi to neįrodžius vis tiek konfiskuojamas turtas, taigi aš nelabai suprantu logikos. Uh, ir nesuprantu, kaip galima sukurti tokį teisinį pagrindą ir kaip išspręsti tos esminius klausimus. Labai trumpai, ponia Korkoran. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu trumpai atsakyti visus iškeltus klausimus. Pirmiausia, Tos bylas, kurias svarsto mūsų biuras, yra susijusios su išsamiu tyrimu. Mes nesimame tų bylų skubotai ar kažkaip savo nuožiūrą. Ir tikrai elgiamės labai atsargiai ir atidžiai. Ir kiekvienu atveju, kiekviena byla e, perimama po išsamių tyrimų ir mūsų įstatymo pagal įstatymo reikalavimus teismas, teismui reikia įrodyti, kad e, turtas, apie kurį eina kalba, yra nusikalti, susijęs su nusikalsta, nusikalstama veika. Ta turime įrodyti teismui dėl civilinio proceso. Tiesiog čia keičiasi įrodinėjimų e, stand, standartas. Tai yra veiksmas prieš turtą, ne prieš asmenį. Ir tuo veiksmu tikrai nieke, ne, nebandoma pažeisti žmogaus teisų. Tiesiog tai yra veiksmas, imamas, kurio imamasi prieš turtą ir teismui reikia įrodyti, kad turtas yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su e, pajamomis gautomis iš nusikalstamos veikos. Dėkoju. Labai trumpai atsakėte, ačiū už tai. Tai yra susiję ir su pajamų iš nusikaltimų išaldimu ir konfiskavimu, pranešėja Monika Makovei. Ir taip pat situacija dėl tarp institucinių dėrybų, dėl Eurodako, Eurodako naujos versijos. Taigi, paskutinės penkios minutės tuomet, gal kelios dar papildomai skiriamos. Uh, šioms diskusijoms. Būtent ponia Makovai pristatys dabar situaciją dėl dėrybų. Ačiū pirmininkė. Antrasis trilogijos dėl Eurodako įvyko vasario 7 dieną. Parlamentas ir taryba pristatė savo pozicijas dėl tų nuostatų, kur kyla politinių problemų. Taigi, problemos yra tokios. 18 straipsnis duomenys, prieiga prie Eurodak teisėsaugos institucijoms, 20 straipsnis, panašios problemos dėl Europolo, 21 straipsnis, duomenų subjektų teisės gauti informaciją, 29 straipsnis, 26 konstatuojamoji dalis dėl e, teisėsaugos institucijų prieigos prie informacijos, Dėl e, duomenų ženklinimo, žymėjimo mes siūlome, kad e, būtų pakeistas 18 straipsnis tam, kad duomenys būtų žymimi, tačiau neprieinami teisės saugos institucijoms. Taip pat mes prašome ženklinimo arba žymėjimo apibriešties, bent jau konstatuojamoje teksto dalyje. Taip pat taryba mano, kad teisės saugos institucijų galimybė gauti informaciją yra esminis klausimas ir nepritarė parlamento siūlymui ir jie kalba apie tuos asmenis, kurie gauna tarptautinę apsaugą, po to, kai jiems yra suteikiama tarptautinė apsauga. Komisija siūlo galimą kompromisą, suteikti prieigą prie ženklintų duomenų teisės saugos institucijoms. Čia turėsime dar panalizuoti situaciją po šio posėdžio, po trilogo posėdžio vasario mėnesį. Toliau vyks techninio pobūdžio susitikimai ir taip pat susitiksime su šešėliniais pranešėjais. Paskutinis įvyko prieš keletą dien, dienų. Taigi dėrybos vyksta ir e, vis dar deramės, taigi daugiau gal nieko ir nenorėčiau pasakyti. Dėkoju. Ar būtų pastabų dėl dėrybų? Jeigu ne, tuomet e, tęsime darbą po pietų pertraukos trečią valandą. Iki.